Dear colleagues. Rangus kolegos. Pradėkime darbą, nes nuo 11 ateis komisijos narys dalyvauti mūsų posėdėje. Taigi, aš iškart pradėti nuo darbo atvarkės tvirtinimo. Jeigu nėra prieštaravimo, patvirtinkime be pakeitimų. Toliau pirmininko pranešimai ką norėčiau pranešti. Tai ko, kovo 9 dienos komiteto posėdis bus atšauktas ir perkeliamas į 21 dieną popietę, kovo 21 dieną popietę. Ir elektroniniu paštu gaus nariai atnaujintą kalendorių. Šiandieną vertimas bus į 22 kalbas ir Kaip visada, posėdis transliuojamas internetu. Toliau. Eikime prie kito darbo tokias punkto. Tai posėdžio protokolo tvirtinimas. Sausio 25 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas. Jeigu niekas neprieštaraus iki posėdžio pabaigos, laikysime, kad protokolas patvirtintas. O dabar perkime prie kito punkto. Taigi, tam tikrų taršalų išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kūrą deginančių įrenginių kiekio pribojimas. Pranešėjas yra kolega Andžiai Gžyp ir iš karto jam ir suteiksiu žodį, kad pristatytų pranešimo projektą. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip. Ką galima pasakyti? Šis komisijos pasiūlymas, šis reglamento pasiūlymas atitinka ES aplinkosaugos programą numatytą iki 20 metų. Ten yra numatyta keli pagrindiniai šūkiai. Tai, pavyzdžiui, vienas iš jų yra laikytis mūsų planetos ribų Tai yra, kad reikia užtikrinti, kad neišeikvojame per daug. Ir vienas iš dalykų, ką čia reikia padaryti, tai reikia užtikrinti geresnę oro kokybę Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga yra per 50 tūkstančių tokių vidutinio dydžio, kur yra deginančių renginių. Ir e, tokiais įrenginiais yra laikomi renginiai, kurių galiai yra nuo 1 iki 15 MW. Jie naudojami labai įvairiose vietose sraunų 1 iki 50 MW. Jie naudojami labai įvairiose srityse, tiek šildymui, tiek namų šildymui, tiek taip pat, kai naudojami yra pramonėje. Ir tokie renginiai išmeta labai daug tarš, įvairių taršalų, tai yra anglės dioksido, sieros ir kietųjų dalelių. Ir azoto taip pat dioksido jau yra reglamentas, kuris taikomas mažiems įrenginiams iki megavato. Direktyva 2009 brūkšnys 125. Eko design direktyva. Taip pat yra direktyva, kuria apima didžiosius įrenginius jo, jie reglamentuojami pagal direktyvą 2010 metų 75. 2010-75 pramoninių taršalų direktyva. O taršalai iš vidutinio dydžio renginių yra nereglamentuojami ES lygių. Taigi komisija iš esmės tiesiog nustatė, kad yra toks trūkumas teisėkuroje nepakankamas reglamentavimas, kurį reikia užpildyti. Komisija patikė pasiūlymą 0442 2014 ir jame siūloma mažinti teršalus, ypač azoto oksidus, taip pat sieros oksidus bei kietasias dalelės. Ta reikėtų padaryti, numatant ribinės vertes tiek naujiems įrenginiams, tiek jau naudojimiems įrenginiams. Visa tai siejasi su vidutinio dydžio įrenginių registravimu. Nacionalinės tarnybos turės atlikti e, registracijas, perkelus nuostatas į nacionalinius teisės aktus. Mano pranašumu siekiama, kad būtų išvengta pastangų duplikavimo, bei kad būtų iš, iš, sumažinta berkatinė našta, tuo pačiu užtikrinant, kad bus pasiekti tie patys tikslai. Taigi, tikslai ambicingi, tačiau mes norėtume užtikrinti, kad nepakenktų tai verslui, nes e, ši direktyva labai paveiks e, mažas vidutinės įmonės bei kai kurias įmonės, kurios priklauso savivaldybėms. Taip pat paveiks ir kai kurios kooperatyvus, gyvenamų namų kooperatyvus kuriuose šalyse. Pavyzdžiui, kartais koks nors kvartalas, namų kvartalas turi kooperatyvą ir jie galbūt gali kartais turi savo atskiras šildymo įrenginius, kuriems bus pritaikytos šio reglamento nuostatos. Ir mes siūlome matyti tokius pakeitimus, kurie užtikrintų įgyvendinimą, kad įgyvendinimas taptų paprastesniu, ir, o tai padės užtikrinti geresnę oro kokybę. Taip pat siekiame užtikrinti, kad nebus bereikalingos administracinės naštos tiek veiklos vykdytojams, tiek bendrai visuomeniai. Nes, kaip jau minėjau, ši, šiais aktais numatomai kai kurios nuostatos tiesiogiai paveiks pačius piliečius, ne tik verslą. Pažvelkime į mano pranešimą. siūlome keisti antrą straipsnį, kad aiškiai apibrieštume taikymos rytį ir išvengtume to, kad, ne, kad nebūtų reglamentuojama jau tai, kas reglamentuojama kitur. Pavyzdžiui, du, 2009 metų 25 e, direktyva dėl išmetimo dėl pramonės ir taršos Taip pat siekiama mažinti reikalingą naštą veiklos vykdytojams. Reikia užtikrinti, kad priemonės atsipirktų. Tai labai svarbu. Nes rengdamas pranešimą konstatavausi su suinteresuotomis šalimis ir nekartą išgirdau klausimų ir komentarų, kad buvo klausima, ar emisijų mažinimo kaštai tikrai pasiteisins. Taigi, tikrai efektyvus išteklių panaudojimas yra labai svarbus klausimas. Dėl to da, siūlau pakeitimų pirmame ir antrame prieduose. Taip pat siūlau atskirti, išranguoti dar tuos kur deginus įrenginius pagal jų galingumą. Taigi nuo 1 iki 5 MW nuo 5 iki 15 MW, nuo 15 paskui iki 50 MW. Kad e, nebūtų teisingai suprastos bendrėsios nuostatos, taip pat siūlau pakeitimu penktajam straipsniui. Toliau perikime prie kitų klausimų, kurie vis dar yra diskutuotini. Nes vis dar reikia svarstyti, nes dar nesibaigia konsultavimuose procedūros. Ir kol kas čia dar neįtraukiu, neįtraukiu visų pakeitimų, kuriuos rengiu. Nes kai kurias pakeitimus išplėtojame tik po to, kai jas buvo galima pateikti. Tik norėčiau pabrėžti keletą dalykų nariams, dėl kurių dar bus diskutuojama. Pirmiausia, galiojimų delegavimas Europos komisijai bei konkrečių siūlymų teikimas. Ir taip pat ataskaitų teikimas. Tai yra svarbus dalykas. Čia yra nesutarimų šio klausimu. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad bet kokios naujos europinės nuostatos dėl gamtos ir ne tik dėl gamtos, o čia šitas pasiūlymas taikomas būtent aplinkosaugai, tai visuomet yra numatoma pareiga teikti ataskaitas. Ir um, ta pareiga dažnai numato tų pačių duomenų teikimą įvairioms kelioms skirtingoms institucijoms, kurios turi atskirą duomenų bazės. Tad be to, jeigu jau bus įpareigojimas teikti ataskaitas, tai tuomet vėliau bus tikriausiai numatyta ir tikrinti. Kai žinote, tai pat geriausias kelias valstybės narėms. Nes tų duomenų teikimas jau yra administracinė našta verslui. Galbūt būtų galima pagal šią direktyvą kitaip tvarkyti duomenų teikimo klausimą, kad būtų galima sėti duomenis su tais duomenimis, kurie teikiami pagal kitus teisės aktus. Ekspertai sako, kad šiuo metu tai nėra įmanoma padaryti. Tačiau manau, kad šį klausimą dar reikia palikti atvirą ir dar reikia svarstyti. Pažiūrėk, gal, gal, dar galbūt pažiūrėti į pramonės taršalų direktyvą Industrial Emissions Directive. Ir užtikrinti galbūt, kad visas ataskaitas būtų siunčiamos į tą pačią įstaigą ir taip sumažintume naštą verslui. Rengiant pranešimą, kilo dar vienas klausimas, būtent dėl emisijų mažinimo, dėl tam tikrų taršalų emisijų mažinimo ir pačių įrenginių energetinio efektyvumo. Nėra tyrimų, kurie parodytų, kad e, didesnės emisijos, didesnis kūro naudojimas kaip nors paveikia patį energijos gamybos efektyvumą. Ir Taip pat nėra aišku, ar vienų taršalų emisijų mažinimas sumažins bendrą emisijų į atmosferą kiekį. Kitas dalykas, kuris kilo rengiant pranešimą, tai yra labiausiai naudojami ištekliai. Komisijos siūlyme yra nuostatos, kad būtų galima įtraukti tokius, galbūt galima naudoti atskirius įrenginius, e, galbūt galima atskiriai traktuoti įrenginius, kurie naudojami tik 500 valandų, tai yra tik piko metu naudojami. Manau, kad čia galbūt galima būtų paremti tarybą ir padidinti iki 1000 valandų per metus. ir kad, ir kad būtų skaičiuojamas penkių metų vidurkis. Čia yra gana keblus klausimas, nes tai labiausiai paveikia šiaurės Europos šalis, kur yra šaltos žiemos ir 500 valandų, 500 veikimo valandų bitin dydžio įrenginiams šiuose šalyse, na, tiesiog nepakankamas būtų kiekis turint galvoje tų šalių poreikius. Bet jau gavome iš tų šalių tokią informaciją, kad būtų nepakankamas valandų skaičius. Manau, kad pavyks rasti gerą sprendimą šiuo klausimu. Nes, pavyzdžiui, būna tokie naudojami salose, tarkime. Taip pat ir pietinėse valstybėse pasitaiko, kad salose tokių renginių, kurie kurių panaudojimas yra labai specifinis. Rengdamas šį pradešimą, priejau gana sunkiai kryškelę. Mat yra konfliktas tarp iš vienos pusės reikia skatinti energijos efektyvumą ir e, atsinaujančių išteklių naudoj, e, naudojimą, tačiau iš kitos pusės reikia mažinti e, kietųjų dalelių išmetimus. Tai taip pat ypač svarbu yra šiaurės šalims. Ten dažnai kaip kuras naudojamas medis. Ir esamų įrengimų pritaikymas prie naujų reikalavimų kainuotų labai brangiai. Pritaikymas netgi kainuotų daugiau už, negu, negu kainavo esamų įrenginių statyba. Taip pat svarbu biomasę naudojančių katilų atveju. Pone pirmininkė, gerbimi komiteto nariai, norėčiau Vagdamas pasakyti, kad e, tikrai tikiuosi, jo konstruktyviai toliau dirbsime šio klausimu. Ir tikrai noriu pasakyti, kad e, šešėlinių pranešėjų pirminiai kontaktai buvo tikrai labai pozityvus. Esu pasirinkęs išklausyti įvairius argumentus, kuriuos pateiks tiek šešėliniai pranešėjai, tiek komiteto nariai. Ir tikrai lauksiu visų pastabų dėl šiandien pristatomo pranešimo, pasitengsiu sureaguoti į tos komentarus taip, kad pranešimas taptų kuo geresniu. Labai ačiū. Tai pirmiausia, dabar suteiksime žodį šešėliniam pranešėjai, bet prašyčiau kad šešėlinis pranešėjas nekalbėtų labai ilgai, nes 11 val. turime baigti diskusijas, nes ateis komisaras. Dabar šešėlinis pranešėjas ponas Pauliučiai. Dėkui pirmininkė. Šiandien mes svarstome labai svarbės nuostatas, labai svarbu teisės akto pasiūlymą, kuris turės įtakos šimt 140 tūkstančių įmonių. Mes esame aplinkosaugos komitete ir visi puikiai suvokiame taršo žalą. Tarša gali sukelti ankstyvą mirtį ir mirtis nuo mirčių skaičius nuo užteršto oro yra dešimt kart didesnis negu mirčių, e, negu žmonių, kurie žūsta automobilio avarijose. Taip pat oro tarša sukelia ir daug įvairių lygų, taigi mes negalime neįvertinti viso neigiamo poveikio, kurį daro tarša. Aišku, nenorime visiškai sukomplikuoti įmonių veiklos. Yra ne tik pramoninė tarša, yra tarša dėl e, šildymo, dėl automobilių ir tarša iš kitų šaltinių, mes pasisakytume už tokį palaipsnišką veikimą šioje srityje, bet komisija turi elgtis drąsiai, pateikdama savo pasiūlymus. Tai, ką taryba dabar nusprendė, mano nuomonė susilpnina komisijos pasiūlymą. Jei pasižiūrėsime konkrečiau į šį pasiūlymą dėl šių įmonių dydžio, čia neturėtume turėti iš anksto susiformavusių nuostatų. 75 procentai tokių kūrą deginančių įrenginių turi nuo 1 iki 50 MW galios. Ir e, tokie įrenginiai maždaug trečdali visos taršos sukuria 35 procentus visų emisijų. E, kai kurios e, tokius įrenginius valdo vietos ar regioninės institucijos ir Manau, kad valstybės narės pačios turėtų spręsti, kaip tokios įmonės, tokie įrenginiai būtų valstybėse narėse registruojami. Dabar dėl teisės aktų persidengimo ar dupliavimosi. Čia aš pritarčiau įtre pozicijai. Tai yra, kad kiekviena įmonė būtų registruojama vieną kartą. Esamos įmonės esami įrenginiai ir ribinių verčių taikymas. Čia reiktų pritarti komisijos pasiūlymui, tik tiek, kad jisai turėtų būti supaprastintas, kai kalbame apie išimčių taikymą. Leidimų įmonėm išdavimo laikotarpio trukmė siūloma iki 24 metų tokį laikotarpį numatyti įmonėm, kurio, kurių gale didesnė negu 50 MW ir iki 30 metų, kurių gale mažesnė negu 50 MW. Komisija registravimui siūlo 13 mėnesių laikotarpį nustatyti. Maničiau, kad tokio pasiūlymo turėtume ir laikytis. Komisija galvoja, e, kaip jau minėjau, kad tie reikalavimai būtų taikomi nuo 24 ar 30 metų priklausomai nuo įmonės pajėgumų, o taryba siūlo dar numatyti išimtis priklausomai nuo įmonės dydžio. Ir čia siūlomi e, tų dydžių, e, siūlomas įvairios ribos nuo 1 iki 5, nuo 5 iki 15 ir nuo 25 iki 50 megavatų. griežtesnės ribos turėtų būti nustatytos atskiriems regionams. Manau, kad negalėtume visiškai atsisakyti trečiojo priedo, nes turim turėti galvoje, kad taršos situacija kai kuriuose miestuose ar šalise yra labai sudėtinga. Tai yra dalykai, kuriuos dar reiktų pasigilinti, e, nutolę salos, biomasės, įmonės, kurios veikia tik tai ribotą valandų skaičių arba naudojamos tik tai pikiniu metu. Šiuose srityse mes planuojame pateikti pakeitimų, e, tikimės, kad e, jiem pritarsite manau, kad komisijos pasiūlymas turi būti sustiprintas ir jame turėtų, į jį turėtų patekti visokios, visokie kūra deginantis įrenginiai ir taip pat ambici, ambicingesni tikslai turėtų būti nustatyti registruojant tokias įmonės. Dėkui toliau, ponė Višnievska. Dėkui, pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Gžib už pranešimą. Mes gruodį jau diskutavome šio klausimu ir tada kalbėjome apie kaštų, kurie tenka įmonėm proporcingumą. Įmonėm ir kurios turi prisitaikyti, kurios turės prisitaikyti prie šių reikalavimų. Tai yra skirtingos galios įrenginiai, įrenginiai, kurie nepatenka į mm, pramoninių teršalų direktyvą. Ir aš džiaugiuosi, kad pranešėjas bando tą proporcingumo aspektą išlaikyti komisijos pasiūlymuose. Taigi, siūloma dalinti tas įmonės į tris kategorijas, nuo 1 iki 5, nuo 5 iki 15 ir nuo 15 iki 50 MW. Ir mažesnės įmonės, mažesniai renginiai, eh, jiem turėtų būti taikomos tam tikros nuolaidos. Taip pat turi būti atsižvelgta į technologijas, kurios tokios įmonės naudoja emisijoms mažinti. Taigi aš e, pasirengusi paremti pranešėją, siekiant išvengti teisės aktų dubliavimosi. O dabar kalbant apie griežtesnius reikalavimus tose sritise, kur tose vietovėse, kur uh, oro tarša yra didesnė nei vidutinė. Tokie reikalavimai neturėtų būti privalomi valstybėm narėm, pačios valstybės narės turėtų apsispręsti ar taikys griežtesnius reikalavimus. Manau, kad čia valstybės narės turi turėti laisvę pačios, jei nori priimti griežtesnius reikalavimus. O tas priedas, kuriame siūlomi neprivalomi E, standartai, neprivalomi reikalavimai, mano nuomonė, turėtų e, būti išimtas iš šio pasiūlymo. Ir turime neužmiršti, kad galiausia e, už viską moka vartotojas iš savo kišenės. Lenkijoje pusė visų gyventojų gauna šilumą iš vietos ar rajoninių kūrą deginančių įrenginių. Galbūt kitose ES valstybėse tas centrinis šildymas nekelia tiek daug problemų ir nėra taip plačiai paplitęs kaip Lenkijoje. Pas mus ši sistema yra pakankamai sena, jai reikia rekonstrukcijos, labai nemažai energijos yra prarandama. Jei žmonės pereitų prie individualaus šildymo, tai nebūtinai naudotų tam atsinaujinančius energijos šaltinius ir individualus šildymas daugeliu atveju didina oro taršą. Taigi šio dalyko irgi negalime išleisti iš akių. Iš akių. Dėl to standartai, kuriuos numatysime, turi būti realūs. Kad galėtume būti realistiškais, esu parengusi pakeitimų, kuriais siekiama užtikrinti, kad ši direktyva būtų naudinga ir piliečiams, ir prisidėtų prie oro taršos mažinimo. Kitaip jinai nelabai turėtų prasmės. Dėkui, pirmininkė, sako ponas Huma. Dėkoju pranešėjam už savo nuomonės pateikimą. Aš nemanau, kad komisijos pasiūlymas yra toks blogas, kaip jį pateikia pranešėjai. Kalbant apie išimtis, kurios čia numatytos, kurias numato komisija, man jos atrodo visai logiškos. Ir bref geriausios mm, tos technologijos joms numatytos išimtis yra tik dvi tokios brev technologijos, kurios viršyje emisijų ribas. Manau, kad labai gerai, kad komisijos pasiūlyme norima mažinti administracinę naštą, bet man aišku, kodėl pranešėjas tiek daug pakeitimų siūlo priedams, nepateikdamas aiškių priežasčių. Komisija dirbo ilgai, e, rengiant poveikio vertinimą ir tie skaičiai yra iš poveikio vertinimo, o dabar pranešėjas visus tos skaičius linkęs keisti visiškai nepaaiškinamas dėl ko. Taigi nemanau, kad turėtume iš esmės keisti šio pasiūlymo priedus. Pateiksiu pavyzdį. Kai kuriuose valstybėse narėse, kaip ir Niderlanduose, emisijų ribos yra mažesnės net negu siūloma e, prieduose. Taigi nemanau, kad tai, kas siūloma, e, bus problemų sukels problemų valstybėse narėse. E, kai kalbame apie vidutinio dydžio kūro deginančius įrenginius. Niderlanduose e, reikalavimai boileriams jau dabar atitinka tuos reikalavimus, kurie siūlomi šiame teisės akte nuo 24 metų. Norėčiau paklausti komisijos, dėl tų darbo valandų skaičiaus tokiuose įrenginiuose siūloma tūkstančiui darbo valandų numatyti išimti, bet jei tokia išimtis bus numatyta, tai ar tai neleis užtikrinti, ar neleis naudoti tokių įrenginių e, kaip įprastinių darbo laikų, tai galbūt tą išimti reiktų numatyti turint galvoje 500 e, darbo valandų, o ne 1000. Dabar nauja kategorija tokių renginių nuo 5 iki 15 MW galios įrenginių, kaštai nuo 1 iki 5 MW įrenginiuose yra pakankamai dideli, o po to jie mažėja. Tai man nelabai aišku, kodėl reikia uh, naujos tokių renginių kategorijos nuo 5 iki 15 MW galios. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra pakankamai geras, užtikrindamas e, kaštų, subalansuotus kaštus, jis yra pakankamai ambicingas ir manau, kad mes turėtume jį paremti. Kai kuriuose valstybėse narėse jau yra nemažai pasiekta ir norėčiau tuos pasiekimus, Niderlandų pasiekimus jums parodyti. Mes turime uh, alaus daryklą, kurioje pakeisti boileriai uh, ir dabar jie labai mažai teršia, mažiau negu 70 mg uh, azoto oksidų į vieną metrą. Pone Rodrygės Vaskės. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie vartotojų sveikatą. Tai turėtų būti mūsų komiteto prioritetas. Prasta oro kokybė sukelia 400 tūkstančių ankstyvųjų mirčių Europos Sąjungoje, Andaluzijoje. Mano krašte 90 procentų gyventojų kvepoja orą, e, orą, kurio tarša yra didesnė negu pasaulio sveikatos organizacijos standartai leidžia. Ir visa, tas, e, visa ta tarša po to patenka į žemės ūkio produkciją. Taigi, šie dalykai yra svarbus. E, reikalavimai oro taršai pagal dabartinius reikalavimus ne visi yra privalomi arba nėra patikri, e, pakankamai politinės valios, kad tų reikalavimų būtų laikomasi. Komisija turėtų stebėti situaciją valstybėse narėse ir priversti jas laikytis Europos aplinkos apsaugos standartų. O šis pasiūlymas, ko gero, siūlo priešingus dalykus, negu kad atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Jame nėra ryšio, emisijų ryšio su žmogaus sveikata. Ir šis pasiūlymas yra naudingesnis ne žmonėms ir jų sveikatai, o įmonėms, kurios turi tokius kūrą deginančius įrenginius. Mes manome, kad mūsų vaidmuo Europos parlamente nėra siekti žemiausio vardiklio, bet ginti didesnės visuomenės dalies interesus, o to šis pasiūlymas nedaro. Mes turime ieškoti struktūrinių problemų, ieškoti taršos e, šaltinių ir taikyti principą, kad teršėjas moka. Šie reikalavimai, e, šie standartai, kurie čia siūlomi, yra netgi netokie griežti, kaip kai kuriuose valstybėse narėse jau numatyti standartai. Niderlandas, gal, Niderlandai galėtų būti vienas iš tokių pavyzdžių, kur e, reikalavimai yra griežtesni negu šiame teisės akte. Jei mes laikytumėmės panašių standartų kaip Niderlandai, tai galėtume 75 procentai sumažinti taršą azoto dioksidu Europos Sąjungoje. Toliau apie standartų taikymą, tai prisitaikyti prie jų numatytas dešimties metų laikotarpis, kuris yra per ilgas, negalime taip ilgai laukti. Toliau dabartinis pranešėjas nebejoja, kad apivartinių taršos leidimų sistema galės tinkamai sureguliuoti oro taršą, bet dabar e, tų leidimų kaina yra per maža ir tikrai ši sistema neskatins pereimo prie žaliosios ekonomikos. Norėčiau pasakyti, kad tikiuosi, kad diskusijos šią temą tęsis. Andaluzijoje vyksta epidemiologiniai tyrimai, e, siekiant išsiaiškinti oro taršą ir jos įtaką gyventojų mirtingumui. Labai ačiū. Dabar žodį suteiksiu poniai Rivazi ir norėčiau paprašyti klaus... kalbėti glaustai, kadangi 11 val. komisijos narys atvyks. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjau. Taip, e, kol e, mūsų grupė remia šią direktyvą, tokią, kokią ją pasiūlė komisija, ekologų grupė. Ir dėl kartu oro, e, oro apsaugos, nes čia kalbam apie vidutinio dydžio kurą deginančius įrenginius, tačiau jų e, vis dėlto poveikis visuomenės veikatai yra didelis. Minimas skaičius 400 tūkstančių ankstyvų mirčių ir galima kartu vėl paminėti visas kitas problemas, jeigu kyla avarija tokių, sakykime, renginių. Bet dabar, kai pranešėjau, kai jūs taip skaitydama jūsų pakeitimus, tai iš jų matyti tarsi direktyvos pasiūlymas yra tik tuščias keutas. Bet e, ir kaip tai gali būti? Ir čia jūs kalbat, sakykime, apie jūrų platformas ir panašiai, pato e, dar, e, dar daro tam tikras išimtis tam tikros rūšės įrenginiams, chemijos pramonės įrenginiuose įrenginiai vėlgi nepatenka į direktyvos taikymo sritį, tam tikros baterijos ir, ir visokios kitos kategorijos. Ir E, pavyzdžiui, e, vėlgi e, kartu įrenginiai, kurie yra Kanarų salose, Prancūzijos užjūrio teritorijose, vėlgi, bet tai ką, ką tai reiškia? Ar salose tokie įrenginiai nekelia sveikatai problemų? Tiesą pasakius, aš nesuprantu kartu ir tarybos pozicijos, nes valstybės narės turi saugoti savo piliečius kartu užjūrio teritorijose, departamentuose. Uh, Ir ten įrenginiai turėtų veikti pagal, pagal normas. Ir todėl aš prieš tokias visas išimtis. Jeigu mes dabar norėtume spausti Europos pramonės įmonės, kad šios gamintų e, mažiau teršiančius įrenginius, tai tą turėtume daryti nuosekliai visur, be jokių išimčių. Tad iš tikrųjų nereikėtų čia nusileisti ir laikytis tarybos pozicijos. Dabar dėl ribinių verčių Taip, čia jos pakeistos tiek um, sieros dioksido, tiek azoto dioksidų atveju. Aš už komisijos pasiūlymą. Kodėl? Todėl, kad taip, didinant normas, tiksliau, uh, sakykime taip, kad dabar jos nėra tokios griežtos. Komisija e, pasiūlė vėlgi kategoriją e, galios nuo 1 iki 5 MW ir nuo 5 iki 50. O dabar atsiradusi ta e, vidurinė kategorija, kam jos reikia. Be to, nepamirškim, dar yra vienas pakeitimas. Tai būtent energijos veiksmingumas ir, ir graža. Pateiksiu pavyzdį. Antai, turim įrenginius, kurie naudoja biomasę ir gamina e, elektros energiją. Bet kita vertus, reikia labai daug medienos tam, kad pagaminti ir, ir e, pagamintum elektrą ir, ir vėlgi, ne, kaip sakant, e, dalis energijos tiesiog iš, išvaistoma. Tačiau kalbama apie neveiksmingumą, kai kalbama apie medieną gam, naudojama tam. Uh, Tad e, jeigu, jeigu vėlgi bus laikomasi tokios praktikos, tai tada greitai bus iškirsti visi miškai ir, ir, ir šiluma tiesiog bus išvaistyta. Tad e, manyčiau, kad mūsų ekologistų e, pozicija yra tokia. Reikėtų eiti toliau, reikėtų mažinti išimčių skaičių ir rūpintis visuomenės veikata svarbiausia. Labai ačiū. Toliau ponas Pedičinį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjui už darbą, kurį šis įdėjo į šį pranešimą, nes vėlgi kom, Junkerio komisijos programa ir apriepinti švaraus oro iniciatyvą šiuo atveju ne visai aiški visiškai sutinku su ponia Rivasi dėl e, jos kritikos, dėl tų daugybės išimčių. Be to, manytume, kad direktyva e, neturėtų būti vien grindžiama 2009 e, metų e, ekologinio dizaino direktyva ir pramoninių teršalų direktyva, bet iš tikrųjų e, E, šią direktyvą reikėtų skatinti mokslinius tyrimus, e, pažangesnių technologijų e, dėgymą įmonėse ir panašius dalykus. Ir kartu reikėtų skatinti aplinkosaugos standartų geresnį laikymasi, kad mes turėtume, kad užtikrintume kartu švaresnį orą tinkamomis sąnaudomis ir atsižvelgdami į kartu ekonominius ir aplinkosaugos e, aspektus. Kartu reikėtų e, įtvirtinti nuolatinės kontrolės, stebėjimo sistemas, e, kad būtų galima užtikrinti tokią sistemą, kurie įgalintų greitai apsikeisti informaciją. Būtent to reikalavo komisija Ir čia vėl paminėtinas pramoninių teršalų direktyvos 24 straipsnis. Tad manyčiau, iki 30 metų tikrai būtų galima sumažinti iš metalų kiekį, jeigu mes vėl pradėtume pirmiausia nuo mažų vidutinio dydžio įrenginių. Tačiau Bet kita vertus, vėl yra tokių įrenginių, kurie šiaip jau difer, diversifikuoja, tai yra energijos gamyba ir. Ponas Dans. Ačiū. Taip, čia yra vienas viso paketo e, pranešėjas Ir man kaip nacionalinių ribų e, pranešimo bendram autoriui labai e, svarbi vardinė šiluminė gale ir kategorijos, bet mane nuvylė vis dėlto šis pasiūlymas ir kartu buvo pasakyta dėl nepakankamo ambicijų lygio. Taip mes suvokiam, kokia yra problema, tačiau nemanyčiau, kad e, vėlgi būtų prasminga uh, dėrėti su taryba laikantis e, tarybos tiesiog darybinės pozicijos, kuri yra silpnesnė. Mes kaip parlamentas turėtume aiškiai sakyti, išsakyti e, savo ambici, ambicijas. Ir, kaip jau buvo paminėta, tokie dalykai kaip šimčių lygis, e, kiti dalykai gerokai sumenkina šiaip jau ambicingą pasiūlymą ir ambicingą pranešimą. Dabar mes žinom priežastis ir neaišku vėlgi, kodėl tiek išimčių reikėtų taikyti, kalbant apie smulkia, smulkius ir vidutinio dydžio įrenginius, nes vėlgi nacionalinių emisijų direktyva galėčiau pasiremti ir manyčiau, kad ir šiuo atveju galėtume būti tokie pat ambicingi, nes e, didžiulė problema uh, galėsime veikti tik, tik tada, jeigu vis dėlto remtumėmės komisijos to pirminio pasiūlymo lygio. Ačiū. Dabar ponė Gerling. Ačiū, pirmininkė, turiu keletą dalykų, bet aš apsiribosiu vienu. Klausiu, kodėl dabar žodžiai particular matter, kietosios dalelės pakeistos dulkėmis, dust, anglų kalbos kalbo angliškam variante, nes dust, dulkės nėra mokslinis terminas, kietosios date, da, dalelės yra platesnės apimties savoka, todėl aš norėčiau paklausti pranešėjo, kodėl jis siūlo kietasias dalelės pakeisti e, savoką dulkėmis. Ačiū. Ponas Lins. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū kartu pranešėjui. Iš ties matau, koks geras darbas įdėtas į pranešimą. Na, o dabar vėlgi biomasę vartojantis įrenginiai ir ta naujoji e, šiluminės galios kategorija. E, Niderlanduose iš tikrųjų pasiekta gerų rezultatų, kalbant apie atsinaujinamųjų energijos šaltinių panaudojimą. Bet kita vertus, jeigu dabar e, turėsim tokius įrenginius, e, kuriem, į kuriuos reikės investuoti, sakykime, mažiausia 200 tūkstančių eurų ar dar daugiau, tai tada vėlgi tai, ką mes jau esam pasiekę, savotiškai tada išmestume, išvaistytume veltui. Tad e, tokiu būdu tad Aš manyčiau, kad vis dėlto pirminis pasiūlymas e, buvo e, geras. Pirmininkas. Taip. Na ir dabar komisijos vardu. E, ne, dar pražiūrėjau poną Fjellerį. Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Uh, iš tikrųjų labai svarbus teisės aktas, kuriuo galima pasiekti nacionalinių ambicijų ribų. O dabar pratęsiu paskutinio kalbėtojo mintį. Tai e, kietai kūra, m, mm, ypač e, lentpjuvėse nu, naudojami renginiai. Reikėtų į tą pasižiūrėti kaštų veiksmingumo požiūrių. Vėliau mes kalbėsime apie miškininkystės strategiją. E, Nes, bet nepamirškim, kad e, miškininkystės sektorius irgi prisideda prie teigiamų, tų mūsų pageidaujamų teigiamų poveikių. Tad čia vėlgi, jeigu mes dabar laikytumėmės to, kas buvo pasiūlyta, tai reikštų, kad daug, e, e, sakykime, miškininkystės e, sektoriaus įmonių būtų priverstos užsidaryti ir tada padidėtų transporto sektorius ir kartu tarša. Dabar vėlgi buvo pasakyta dėl dvigubo reglamentavimo tam tikrų įrenginių, dėl uh, dėl valandų, darbo veikimo valandų skaičiaus. O dar vienas dalykas, kurį mes turėtume atidžiai įverdinti, tai ribas e, toms kietai kūrą naudojančio tiems įrenginiams. Gal tada reikėtų pasižiūrėti į e, kitą direktyvą, nes ten jau yra tam tikrų geriausios technologijos vartojimo pavyzdžių. Antai, jei tam tikrose vietose tos kietosios dalelės šiaip jau tiesiogiai neveikia visuomenės ar dėl techninių priežasčių, ar dėl didelių atstumų, tai kitais atvejais galima kietųjų dalelių ar kitus klausimus vėlgi e, būtų galima spręsti tiesiog pasinaudojant kitų direktyvų sprendimais. Ačiū, dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Halenui, ir dar kartą paprašysiu kalbėti glaustai, kadangi mes jau laukiam komisijos nario vėlos. Ačiū, ponė. Pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti kuo trumpiau. Pirmiausia, džiaugiamės tą plačią paramą pranešėjui dėl būtent direktyvos taikymos, e, taikymos ryties, kad jie turėtų patekti įrenginiai nuo 1 iki 50 MW ir kartu pateikiam, pateikiamos kitos rekomendacijos. Bet dabar dėl trečio priedo, jeigu mes jį mm, sumenkintume, tai tai čia iš tikrųjų nesuponuotų tos pažangiausios technikos, kuri būtų naudojama tokiuose hotspot vadinamuosiuose įrenginiuose. O šią prasme komisijos pirminis pasiūlymas tikrai buvo tinkamas, norint pasiekti tikslų. Manyčiau, jeigu keistume taip, kaip siūloma trečią priedą, tai tokiu būdu savotiškai pakirstume uh, E, mūsų pramonės įmonių tokią pirmaujamą padėtį. Ar šios tikrai pralaimėtų JAV įmonėms. Be to, apgailėstavim ir dėl štai ko, kad kai kurios nuostatos dabar jau gerokai buvo susilpnintos, nes mūsų pirminiam pasiūlyme uh, buvo numatyta, kad nuostatos iš tikrųjų mm, suteiktų, suteiktų pakankamą aiškumą per laiko, laiko, per tinkamą laikotarpį iki 30 metų ir kartu neužkrautų per daug didelių išlaidų įmonėms. O dabar pageidaujama tiesiog pe, peržiūros tam tikrų nuostatų, bet tai vėlgi sukurtų teisinį neapibrieštumą ir kartu suponuotų papildomų išlaidų įmonėms. Be to, dabar siūloma e, nukelti tam tikrų nuostatų įsigaliojimą į vėlesnį laiką, tai yra problemiška. Nes čia mes kalbam apie politikos laikotarpį iki 30 metų, o kai kurios išimtis netgi uh, E, apriepia laikotarpį iki 35 metų, bet kita vertus valstybės narės per pakankamai e, tinkamą laikotarpį nepasiektų tada geros oro kokybės tikslų. Tai buvo e, klausimų dėl emisijų ribinių verčių ir antro priedo, bet mes jau taryboje sakėm, kad Ypač sieros dioksido atveju e, vėlgi taryba buvo pasiūliusi, tai ką pasiūlė iš tikrųjų su, susilpnino nuostatas o, ir kai kurios tarybos, kai kurie tarybos pasiūlymai, kurie atsispindi pranešėjo pranešime, tai vėlgi gerokai sumažina nuostatas susijusias su sieros dioksido išmetimais Ir čia vėl iš ties dėl to vėl padidės kietųjų dalelių kiekis ore. Dabar dėl kitų nuostatų. Tai taip, nuostatos susijusios su celiuliozės pramonė, medienos pramonė, jos dar turės būti gerinamos, tikslinamos bet priedę turėtume užtikrinti, kad e, didžiosioms įmonėms nebūtų sukurtas palankesnis režimas negu mažosioms. Ir todėl mes e, vėlgi esam tą jau nekartą išsakę. Na ir, ponė pirmininkė, keletas mūsų pastabų. Aš suvokiu, kad neatsakiau į konkrečių komisijai skirtų klausimų. Jeigu pageidausit, Mes apie juos galim pakalbėti e, dvišalių pagrindų vėliau. Ir galiausia, aš norėjau atsiprašyti savo direktorės e, vardu, kadangi ji serga, negalėjo atvykti. Ačiū. Ir galiausia paskutinis komentaras pranešėjui, ponui Gžybui. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbimieji komiteto nariai, šešėliniai pranešėjai. Aš tikrai neketinau susilpninti komisijos pirminio šio teisės akto pasiūlymo. Kita vertus, vertėtų pabrėžti štai ką, kad kai kurie mano pasiūlymai iš ties pagristi. Rėmiausi įvairiais dokumentais bet šiaip aš tikrai mielai pasirengęs e, diskutuoti su jumis, atvirai priimti jūsų pasiūlymus. Toks pavyzdys, antai turim daugia būti namą, ar, sakykime, yra e, kalbama apie centrinio šildymo sistemą. Tai tokiais atvejais mes neturėtume nustatyti per daug griežtų reikalavimų mažesniems įrenginiams, nes priešingų atvejų tada tai būtų sukurta paskata žmonėms pasirinkti individualų šildymą. Ir dėl to tada vėlgi padidėtų išmetalų kiekis. E, kai kuriuose valstybėse narėse e, tokią tendenciją jau matom ir kaip tik todėl aš e, būtent tą turėjau galvoj teikdamas pakeitimo pasiūlymus, bet dar kartą norėčiau padėkoti Jums visiems už pastabas. Tikrai esu mielai pasirengęs su Jumis diskutuoti, o dėl to, kad laikas spaudžia, dėja nebegaliu konkrečiai atsakinėti į klausimus, bet dar kartą ačiū už konstruktyves diskusijas, nes matau, jau atvyko komisijos narys. Labai ačiū. Tuomet priminsiu Jums toliau tarp e, darbo atvarkę. Iki penktos kovo dienos galima teikti pakeitimus, paskui paskutinė kovo diena bus svarstomi pakeitimai ir balandžio 13-14 dienomis bus balsavimas Envi komitete. O dabar dačiau pasakyti, kad septintasis darbo tvarkės punktas bus aptartas po balsavimų po pietų, per papildinį posėdį. Ir dabar iš karto galim perėti prie kito punkto, prie nuomonė pasidalinimo su komisijos nariu Karmenu Vela, kuris atsako už aplinką, jūrų reikalus ir už vininkystę. Komisijos nariai, labai malonu Jūs pasveikinti šiandieną čia. Norėčiau iš karto pradėti diskusijas. Kol kas dar komisijos programa dar iki galo parengta, tačiau, žinoma, mes turime jau lūkesčių. Tad iš karto galima pradėti. Norėčiau iš karto suteikti Jums žodį, kad pristatytumėte pris, savo pranešimą, o po to bus ir klausimų iš įvairių grupių, iš frakcijų, iš e, narių, į kuriuos bus laiko atsakyti. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems nariams. Labadiena visiems. Tai mes norėčiau padėkoti, kad mane sutikote priimti parlament, parlamente šiandieną, kad mane pakvietėte, kad galim pasidalinti nuomonėmis dėl mūsų šių metų prioritetų, kiek tiesiasi tai mano įgaliojimais. Per klausimus esu pažadėjęs atvirai ir skaidriai su jumis bendrauti. Ir lapkričio pirmą dieną prasidėjo mano įgaliojimai ir nekartą jau susitikau su įvairiais parlamento nariais ir asmeniškai Noriu pasakyti, kad jūsų visų komentarai, jūsų žinios tikrai buvo labai naudingos. Ir šiandieną mūsų šios dienos posėdis tikrai tik dar vienas žingsnis šiame bendradarbiavimo darbe. Aš įsipareigau laikytis tosios aplinkosaugos veiksmų programos ir ši programa yra skirta užtikrinti didesnį išteklių panaudojimo efektyvumą, mažąją anglės naudojimą augime bei inovatyvumą. Tai turėtų padėti Europai išsaugoti gamto, gamtinį kapitalą bei apsaugoti piliečių gerovę ir sveikatą. Ir šiandieną norėčiau trup, trumpai pristatyti, kaip komisija laikysis tos programos 50 metais. Taigi, pradėkime nuo vieno pagrindinių klausimų, kurie yra komisijos programoje ir tą klausimą jau esu su ne vienu iš jūsų aptaręs. Tai yra žiedinė ekonomika, žiedinės ekonomikos paketas. Žinau, kad e, daug komitetų narių priešinosi e, atlikų paketo peržiūrai. Ir taip pat buvo siekiama, kad būtų patikti ambicingesni pasiūlymai. Suprantu, kad galite skeptiškai vertinti iniciatyvas, tačiau noriu pasakyti, kad įsipareigojimai tikrai yra duoti, tikrai jų bus laikomasi. Manau, kad komisija per atviras kelias dienas formaliai atims tos pasiūlymus. Ir dabar sieksime, kad nauji pasiūlymai būtų dar ambicingesni ir būtų greitai gyvendinti. Ir manau, kad jau laikas perėti ir daugiau galvoti apie naujosius pasiūlymus. Reikia apie juos daugiausiai kalbėti. Mūsų motyvai gana paprasti. Norime, kad Europa tikrai eitų tikro tvaraus augimo keliu. Tai reiškia, kad reikia skatinti žiedinę ekonomiką. Tačiau taip pat reikia mažinti teisinį neužtikrintumą, nes tai um, neskatina darbo vietų kūrimo ir taip pat neskatina investuoti. Darbo programos tekstas yra visiškai aiškus reikia atsiimti ir pateikti naujus, naujus ambicingesnius pasiūlymus iki 15 metų galo, kuriais paskatinti žiedinę ekonomiką. Tad jokio čia nėra neiškumo. Mūsų motivacija aiški ir paprasta ir tikslas yra aiškus ir paprastas, tačiau mums reikės taip pat ir jūsų pagalbos. Ką ketiname daryti? Pirmiausia, žinoma, pateiksime naujus teisėkuros pasiūlymus dėl atliekų valdymo tikslų, ir čia atsižvelgsime į tai, ką jau išgirdome per viešas konsultacijas, ką išsakė taryba ir parlamentas. Ir ypač atsivilksime į komentarus, kad šis pasiūlymas turėtų būti labiau pritaikytas prie valstybių narių situacijos. Ir tuomet, dėl to komisija taip pat atžvelgs ir visą naujausią informaciją. Taip pat remsimės jau atliktais darbais šioje srityje, tai yra darbais su ankstesniu pasiūlymu. Nebejokite, kad nuėjame pasiūlymą bus išlaikyti ES viziją, kaip, kaip hierarchizuoti atlikų tvarkymą ir kokius numatyti atlikų pakartotinio panaudojimo lygius. Numaty, numatysime protingus, ambicingus tikslus. Ir manau, kad Siekime parodys tai, kaip sėkmingai politika bus įgyvendama valstybės narise. Reikia tinkamai pasiūlymus įgyvendinti. Antras dalykas, toliau dirbsime žiedinės ekonomikos srityje. Tai yra, e, sieksime ir tvaraus vartojimo, ir tvaros gamybos. Tiek e, visose grandinės srityse. Tai yra, kad būtų tvarumas tiek gaminant gaminius, tiek po to, kai gaminiai jau tampa atliekomis. Ir ketiname plėtoti atliekų rinką. Reikia stekatinti nu, naudoti tai, kas yra pagaminta. Taip pat būtų labai, būtų visiškai nenaudinga, jeigu daug pastangų būtų skiriama atsinaujančiai, tai yra atlikų pakankamai panaudojimui, jeigu galiausiai tai viskas nebūtų panaudojama. Dėl to reikia užtikrinti, kad tos medžiagos iš naujo būtų įtrauktos į ekonomiką. Be to, atlikų e, antrinis panaudojimas turi, galėtų būti dar efektyvesnis, jeigu būtų kuriant gaminius siekima kuo mažes, kurti kuo mažiau atlikų. Ir mes ketinam parengti naują programą kurie numatysime, ką galime padaryti greitai, artimiausiu metu, ką galim padaryti per ilgesnį laikotarpį. Mes taip pat tik, e, stebėsime, kaip galima pasiremti žiedinę ekonomiką ir e, energijos išteklių naudojimo efektyvumu, kad užtikrintume didesnį energetinį efektyvumą. Komisijos, komisijos pirmininkas Šefš, e, Šefšovič rytoj pristatys energetikos sąjungos komunikatą. Ten bus apie tai kalbama. Tad abu šie aspektai bus parengti iki 15 metų pabaigos. Nebijo, kad sutiksite, jog tai yra tikrai plati ir ambicinga programa, kuri atitinka septintąją aplinkos veiksmų programą bei tolesnius tvarios plėtos tikslus, prie kurių perėsiu vėliau. Taip pat nepamirškime, kad jungtinių tautų tvarios plėtros tikslų, diktasis tikslas numato, kad reikia užtikrinti ir tvarę gamybą, ir tvarų vartojimą. Būtent dėl to manome, kad vien tik atskiras atliekų paketas būtų nepakankamas šioje srityje. Taigi imkime kartu šio naujo iššūkio kartu spręskime šią problemą. Užtikrinkime, kad iš išteklių būtų gaunama kuo daugiau vertės ir tam reikia užtikrinti tinkamus veiksmus visose e, gaminio gyvavimo ciklo etapais. Tiek e, išgaunant žaliavas, tiek e, kuriant gaminius, tiek gaminant gaminius, tiek juos platinant, parduodant, juos vartojant ir taip pat tvarkant atliekas ir jas panaudojant iš naujo. Žinoma, nepradėsime nuo nulio, esame išgirdę nuomonės dėl atliekų paketo, kuris bus siūlymas anksčiau. Ir tikrai iš įvairių suinteresuotųjų pusių išgirdome komentarus. Ir norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti jums visiems už jūsų susidomėjimą. Nebijoju, kad susidomėjimas neišblės ir ateityje. Taip pat esame numatę įvairių priemonių ir instrumentų gamybos ir cheminių medžiagų politikos srityje, kurie padėtų mums užtikrinti mūsų žiedinės ekonomikos kūrimą. Reikia pasinaudoti mokslininkų žiniomis, ekspertų žiniomis ir taip pat politinę valią pasiremti, kad mūsų paketas būtų kuo plačiau apimantis. Štai pavyzdžiui, praėjusiu metu gruodį Lyonė vyko ekologinių inovacijų apdovanojimai. Kaip galima inovatyvumą dar e, paskatinti? Kokiais būtų galima pasinaudoti instrumentais? Galbūt tokias priemonės kaip ekodizain apdovanojimo galėtų padėti kurti žiedinę ekonomiką. O kaip dėl antrinių žaliavų panaudojimo kokybės? Galbūt galėtų čia pasitarnauti ir cheminių priemonių politiką. Galbūt būtų galima jos priemonės užtikrinti, kad kenksmingi chemikalai nebepatektų atgal į, į gamybą. Taip pat, kaipgi dėl labai svarbių žaliavų, juk pramonės atlikos sudaro pusę ES atlikų. Galbūt būtų galima su tokiu geriau sutvarkyti, užtikrinti geresnės technologijas, užtikrinti e, žiedinės ekonomikos įgyvendinimą. Kaip pagerinti pavojingų medžiagų tvarkymą, atlikų pavojingų tvarkymą ir kaip užtikrinti, kad vartotojų politika geriau veiktų žiedinės ekonomikos srityje. Kaip ES gali paremti žiedinę ekonomiką per finansinę paramą. Mums visiems kartu reikia spręsti šios klausimus ir reikės ties tuo dirbti atimiausias keletą mėnesių. Čia galima numatyti įvairių priemonių, tiek teisėkuros veiksmai, tiek rinkos instrumentai, tiek tyrimai ir inovacijos, paskatos, informacijos dalinimas bei savanoriškų veiksmų skatinimas. Tai turėtų paskatinti verslą bei mažas vidinės įmonės naudotis instrumentais, kokiais instrumentais, kaip po truputį pereiti prie žiedinės ekonomikos. Komisija parengė preliminarią ataskaitą dėl Europos strateginių investicijų plano ir ten pabrėžiama, kad ištikrindomo efektyvumas yra vienas svarbiausių tikslų ir tai galėtų tapti ekologinių projektų investicijų skatinimo pagrindų, nes jau iš Europos kultūrinių fondų yra galima gauti paramos tokiam projektams. Yra daug galimų veiksmų, reikia gerai apgalvoti, kurie iš jų būtų geriausi. Ir be abejo, jūsų įnašas šiame procese bus labai naudingas. Ir tikrai esu pasirinkęs klausyti įvairiausių jūsų nuomonių. Klausysiu to šiandien, taip pat e, nuomonės jūsų išgirsiu ir per jūsų pranešimą kurį dar iki vasaros tikriausiai patvirtins plenarinė sesija. Pažiūrėkime inovatyviau ir strategiškiau ir imkime to kartu. Toliau dėl direktyvos, dėl nacionalinių taršos limitų. Tikrai aišku, kad e, imsimės to ir per tolesnės dėrybas pateiksime atnaujintą pasiūlymą ir atsižvelgsime į abiejų teisėkoros institucijų požiūrį bei sieksime sinergijų su energetikos ir klimato politikos sritimis. Sieksime mažinti administracinę naštą, tačiau tai nepakenks, nemažins mūsų siekiamų tikslų. Jau yra paskaičiuoti preliminarus duomenys apie tai, kiek tai kainuos. Mes galime tuos duomenys iš valstybių narių ir dabar labai svarbu jau diskusiją perkelti į politinį lygmenį. Nors Suprantame, kad pasiūlyme dar yra dalykų, dėl kurių reikia diskutuoti, tačiau labai svarbu, kad e, svarbu, labai svarbu išlaikyti aukštą ambicijų lygį, kad užtikrintume gerus rezultatus sveikatos rytyje. Ta tikrai nektadamas laukiu, kada vyks parlamente klausimai dėl šio pasiūlymo, dėl e, išmetamų taršalų ribų, e, ribų ir tikrai manau, kad greitai pasieksime gerą sutarimą. Taip pat visai ką tik diskutavote dėl pono Gžybo e, ataskaitos dėl vidutinio dydžio kur degančių renginių. Ir e, tikrai pasakyti, kad tokie renginiai labai prisideda prie taršos, ypač miesto zonose. Tačiau labai džiugu, kad Europos parlamentas sieks su Lat pirmikačia Latvija sutarti po pirmo svarstymo komisija tikrai padarys, ką gali, kad padėtų tokiam sutarimui. Ir e, manau, kad sutarimas padės mums užtikrinti, kad pasieksime misijų mažinimo tikslus. Toliau kitas e, punktas, kita incentyva, kuri yra numatyta e, darbo programoje, tai jungtinių tautų tvarios, tvarios vystimos tikslai. Kartu su kolega Neven Mimica vystimosi komisijos nariu mes jau prieš tris savaitės patikėme komunikatą dėl skurdo mažinimo bei tvarios e, tvarios plėtros skatinimo. Ir šiuo metu rugsėjį valstybių vadovai turės sutarti dėl programos po 15 metų, kurie viršys tūkstantmečio vystimosi tikslus bei įgyvendinti Rio plus 20 konferencijos rezultatus šioje srityje. Komunikatas numato ES viziją, naują viziją šioje srityje ir naują globalią partnerystę, kaip įgyvendinti tvarės plėtros tikslus. Ir viena iš tų, viena iš tų priemonių yra spręsti gamybos ir vartojimo klausimus. ES daugelį sričių gali tapti pasaulinio, e, pasaulinio lyderę, ypač užtikrinant naujų, naujų naujoviškus, tvaresnius vartojimo ir gamybos ciklus, bei užtikrinant geresnį vandenynų tvarkymą ir užtikrinant e, jūrų ekosistemą. Kaip, kaip atsimeta iš mano klausimų, vandenynai bus vienas iš mūsų prioritetų. Komunikatas, kuris buvo priimtas, parodo komisijos požiūrį į tai, ko reikia, siekiant užtikrinti šios programos įgyvendinimą. Ten kalbama apie stebėjimą, atskaitomumą bei įsipareigojimų peržiūrą. Ir e, yra numatyta veiksmų keletas, kurie numato, kas bus daroma po 15 metų, kokie bus ES įgyvendinti konkretus veiksmai. Nekantrauju su parlamentu apie tai padiskutuoti, kad mūsų naujoji pozicija tikrai būtų įgyvendinta po 15 metų. Toliau perkime prie gamtos. Šie metai yra gam, gamtinio kapitalo metai. Kad tai būtų tikrai suprantama ir matoma, bus svarbių renginių ciklas ir pavasarį bus parengtas gamtos padėties pranešimas, po to bus E, e, ataskaita apie tai, kaip kokių teisės aktai atitinka gamtos apsaugą. Ir taip pat rudenį vyks e, biovarovės strategijos svarstymas. Europos investicijų bankas ketina parengti pilotinį projektą su gamtinio kapitalo finansavimo programa. Ir tai yra inovatyvus pavyzdys kaip kinta darba šis rytyje. Taip pat e, atsvegsime pagal RFIT programą į teisės aktų tinkamumo vertinimą. Tiek daug, e, daug parlamento narių, tiek ir piliečiai bei nevyriausybės organizacijos labai, e, labai vertina aplinkos saugos teisėkuros aktus ir komisija tai supranta ir atsvegsta į RFIT programoje. Dėl to komisija tikrinimus e, atliks tikrai skaidriai, įtrauks visų nuomonės, bet to bus dar atskirų specialių veiksmų, pavyzdžiui, žaliojo savaitė, birželio pradžioje, šią savaitę, tam bus kalbama apie bioįvairovę, bei rugsėjo mėnesį vyks tinkamumo vertinimo suinteresuotų šalių konferencija. Nebejoju, kad iš Europos parlamento tikrai išgirsime daug nuomonių informacijų šią srityje. Ir man toliau dirbs šioje srityje, kurie mes e, dedame bendras pastangas ir pirmas žingsnis bus aplinkosaugos e, padėties ataskaita, kuria bus penkta patybos kelias savaitės, tai bus didžiulė ataskaita, pirmą kartą daroma per penkerius metus. Toliau keli žodžiai dėl įgyvendinimo. Per klausimus esu jau pasakęs, kad valstybės narės turi geriau įgyvendinti teisės aktus ir kartais netgi ženkliai geriau. Žinau, kad ir jūs palaikote tai, jog teisės aktai tikrai būtų įgyvendinami bendrose teisės aktai, kuris priimate kartu su taryba. Ir manau, kad ir jūs sutiksite, jog nieko nereiškia numatyti tikslai, jeigu tie tikslai neįgyvendinami. Tad šioje srityje tikrai kartu dirbsime glaušiaus valstybėmis narėmis, kad numatytume aiškius barjerus, kur numatytume, kur yra problemos ir kad užtikrintume didesnę atlikti. Jūs čia man galite padėti ir kviešia pasinaudoti jūsų įtaką, jūsų tinklais, e, jūsų šalyse, kad padėtumėte užtikrinti geresnį teisės aktų gyvendinimą. Ir tai užtikrins vienodas, taisyklė, vienodas žaidimo taisyklės visiems mūsų verslo įmonėms, ko jiems tikrai labai reikia. Taip pat tai užtikrins, kad visi Europos piliečiai tikrai gautų naudos iš e, aukštų aplinkos standartų. Labai dėkoju uždėmesi ir lauksiu jūsų komentarų. Labai ačiū. Thank you to you to your and for your present. Dėkui gerbiamam komisijos nariui už pristatymą, už aiškę viziją. Mūsų Envi komitetas labai suinteresuotas konkrečia komisijos darbo programa. Dabar iškart suteiksiu žodį frakcijų atstovams. Piterlis Lyze, EPP frakcijos vardu, prašom, dėkui. Gerbiamas pirmininkė. Ivo Belets galbūt turėtų pradėti, nes jis yra koordinatorius. Dėkui, pirmininkė, dėkui, Peterį, gerbiamas komisarė, labą dieną, sveikiname Jūs nuoširdžiai mūsų komitete. Turėčiau du konkrečius klausimus Jums. Mes labai džiaugiamės, kad vis dar svarstomas e, vidutinio dydžio kūrą deginančių renginių klausimas, kad šie svarstymai dar nesibaigė Taigi norėčiau paklausti štai ko. Visi nori, kad pasiūlymas būtų ambicingas ir kuo mažiau biurokratinis. Taigi norėčiau paklausti, kaip bandysite suderinti šios du prieštaraujančius dalykus. Nemažai valstybių narių dabar turi problemų tai susiję su dabartiniu emisijų ribų laikymusi. Ir kaip planuojate padėti tom valstybėm narėm, kurios turi problemų, kad jos mm, galėtų pasiekti dar ambicingesnių ateities tikslų, mažinant ambicijas, e, emisijas. Kitas klausimas, gerbiamas komisijos nariai, eurostandartai. E, keliais važiuojančių transporto priemonių. Tie standartai neatspindi realios pasaulinės situacijos ir kokiu veiksmu planuojatės imtis, kad 2017 metais, praėjus treja metam po Euro 6 standartų įsigaliojimo, E, tose testavimo cikluose būtų užtikrinti e, šie standartai. Dėkui, taigi e, toliau ponas Grodė. Dėkui. Mes nesidžiaugiame, kad komisija atsijėmė šį pasiūlymą, suprantame, kad komisija jį atnaujins ir pateiks ambicingesnį lauksime komisijos darbo rezultatų. Taip turime laikytis holistinio požiūrio, kai kalbame apie žiedinį ekonomiką, atliekos, jų perdirbimas, pakartotinis naudojimas. Visa tai e, turėtų būti įtraukta į žiedinės ekonomikos ciklą. Ir čia yra daug potencialo taip pat ir darbo vietų kūrimo potencialo. Jei protingai elgsimės, galime sukurti 2 milijonus darbo vietų, dėl to mes nelabai džiaugiamės, kad šie darbai lėtėja, kad komisija atsiemė pasiūlymą, bet galbūt tikimės, kad tas pasiūlymas bus geresnis ir maloniai mus nustebins. O dabar kitas aspektas - ES teisės aktų aplinkos srityje įgyvendinimas. Labai daug teisės aktų esame prieėmę, bet ne visuomet matome mišką per atskirus medžius. Taip, tų aktų įgyvendinimas yra valstybių narių kompetencija faunos, floros, buveinių, vandens kokybės direktyvos keli tų aktų pavyzdžiai. Sausio mėnesį pradėjome e, aiškintis, kokia yra situacija. Žinome, kad kai kuriuose sritise e, trūksta lėšų. Jūs esate e, komisaras atsakingas taip pat ir už žuvininkystę. Ir žuvininkystėje šioje srityje taip pat turbūt nepakankama stebėsena yra vykdoma valstybėse narėse, kaip šios ryties teisės aktai yra įgyvendinami. Septinta aplinkosaugos veiksmų programa turėtų būti efektyvesnė, veiksmingesnė ir labai norėtume sužinoti, ką komisija suplanavusi, kad tą pasiektume. norėčiau daugiau informacijos apie tai, kas jau įgyvendinta ir ko dar nespėjome pasiekti. ECR frakcijos vardu, ponė Gerling. Dėkui. Dėkui, komisarė Vela. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pastangas, rimtas pastangas, siekiant užtikrinti, kad oro kokybės dokumentų paketas E, užimtų deramą vietą mūsų darbe. Buveinių direktyva. Minėjote ją, sakėte, kad ponas Junkeris prašo įvertinti, kaip veikia ši direktyva, kadangi vertinimas dar vyksta tai žinau, kad negalite pateikti to vertinimo rezultatų, bet norėčiau, kad pateiktumėt šiokią tokią informaciją. Ir tikiuosi, kad tie nauji pasiūlymai ne, nesusilpnins esamos situacijos. Toliau ponas Gerbrandi. Dėkui, pirmininkė, dėkui komisarę prieš klausimus ir per klausimus įspėjau jūs, kad jūsų įgaliojimai tai kovos įgaliojimai. Ir būkime atviri, jūs pirmą kovą komisijoje pralaimėjote, tai yra atliekų dokumentų paketas šią kovą pralaimėjote, bet apie tai nekalbėkime, aš norėčiau kalbėti apie kitą kovą, kad Europos augimo darbo atvarkės pamatinis as, akmuo būtų tvarus vystimasis. Junkerio investicijų planas ir tvarus vystimasis. Žinome, kad būsimoji, kad ateities ekonomika, tai pirmiausia tvari ekonomika, taigi jei norime investuoti, į ateities ekonomiką, tai investicijos turi atitikti tvarumo kriterijus. O bet kokios investicijos, kurios nėra mm, tvarios, yra tik lėšų švaistimas. Taigi turiu tris konkrečius klausimus. Ar jau su kolegomis Katainenu ir Timermans svarstote, kaip užtikrinti tų tvarių kriterijų naudojimą Junkerio investicijų plane? Kitas klausimas ar pats jau išanalizavote investicijų planą ir jo tvarumo laipsnį, ir jei tokia analizė atlikta, gal galėtumėt ją atsiųsti parlamentui, o jei tokios analizės nėra, ar nenorėtumėt ją atlikti. Ir galiausia, noriu pasakyti, kad tie projektai, kurie jau yra numatyti pagal investicijų planą, mano nuomonė, yra tokie senoviniai transporto ir investicijų projektai. Tai nėra ateities tvarios ekonomikos projektai. Ir dėl to aš bijau, kad mes čia užmiršime aplinkosauginius aspektus. Ar jūs galite užtikrinti, kad aplinkosauginiai dalykai nebus nustumti į šalį ir kad investicijų planas bus pirmas žingsnis į tvarę Europos ekonomiką? Dėkoju Guja vardu, ponė Konečna. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisarui už tai, kad pateikė konkrečių detalių iš savo darbo sričių, guja vardų noriu pasakyti, kad nesame patenkinti dėl to, kad penkerius metus jau skiriame atliekų teisės aktų paketui ir dabar žinome, kad turime dar metus palaukti naujo pasiūlymo. Nėra tas labai gerai. Bet tikimės, kad visų geros valios dėka šio darbo rezultatai vis tiek bus geri. Turiu keletą klausimų. Sakėte, kad nebereikės rinktis tarp ekonomikos augimo ir aplinkos apsaugos, kad šie dalykai bus neatsiejami vienas nuo kito. Kaip jūs užtikrinsite tai? Kaip užtikrinsite, kad ekonomikos vystimasis bus neatsietas nuo aplinkos apsaugos tarp Atlantinės prekybos ir investicijų dėrybose. Taip pat norėčiau paklausti, ar galite užtikrinti, kad aplinkos apsauga nebus nustumta į šoną. Oro tarša ir jau primtų direktyvų taikymas. Kokių žingsnių ketinate simtis, kad užtikrintumėt, kad direktyvos, kurių nemažai valstybių narių nesilaiko, bus įgyvendintos tose valstybėse narėse, kaip jūs užtikrinsite, kad e, šios direktyvos bus įgyvendintos. Dėkui, komisarė mes mm, aplinkos komitete elgiamės labai mm, mandagiai, kadangi esu Olandas, tiesiau išsakysiu mūsų nuomonę. Komisija, mano nuomonė, mūsų nuomonė, aplinkos apsaugos srityje nieko kol kas nepasiekė, jokių rezultatų nedavė. Jei komisija nori atsimti atliekų dokumentų paketą, bet prieš tai nori išklausyti kitų Europos institucijų vizijos. Tai ką tai reiškia? Parlamentas galbūt nesusitarė konkrečiai iki galo dėl darbo programos, bet parlamentas aiškiai žino, kad nenori, kad atliekų dokumentų paketas būtų atsimtas, bet komisija neklauso parlamento nuomonės ir vis tiek ketina tą e, atliekų dokumentų paketą atsimti. Tai kam tada jūs sakote, kad jum įdomi mūsų nuomonė? Jūs už tai atsakingas ir kodėl jūs norite atliekų dokumentų paketą atsimti, nors visos institucijos tam prieštarauja. O dabar pereikime prie turinio. Jūs sakote, kad mes išlaikome perdirbimo tikslų viziją. Ką tai reiškia? Ar tame pasiūlyme išliks perdirbimo tikslai? man ne vizija svarbu, o konkretus tikslai. Jūs sakote, kad norime būti ambicingesni ir uždaryti tą ratą, bet ar tos ambicijos nėra tik tuščio oro drebinimas? Ar jūs galite pasakyti, kad buvimas ambicingesniais reiškia ne tik kelio gairės ir komunikatą, o aiškius konkrečius tikslus teisės aktuose. Mes kol kas visiškai nepasitikime jumis ir turėtumėt į tą nepasitikėjimą žiūrėti rimtai. Ir galiausia, e, paskutinės frakcijos vardu, ponas Petičinė. Dėkui, pirmininkė, komisarė, išklausiau jūsų, ypač to, ką sakėte apie žiedinę ekonomiką. Kalbam apie, kalbant apie šią ekonomiką, paprastai dažniausiai didžiausias dėmesys skiriamas atliekoms ir jų perdirbimui, bet niekad nekalbama apie tų atliekų mažinimą Ir nekalbame taip pat apie iškastinio kūro naudojimo mažinimą. Jūs atsakingas taip pat ir už aplinką jūrų reikalus ir žuvininkystę. Norėčiau čia pakalbėti apie naftą ir jos paieškas Adrijos jūroje, Kroatijoje. Kroatija, Slovenija, Bosnija, Montenegro, Italija ir Graikija suinteresuotos šiomis paieškomis. Adrijos jūra e, žinoma e, kaip turizmui naudojama jūra, kaip jūra, kurioje daug žvėjojama, jūra, kurioje yra daug salų, E, kalbame apie naftos paieškas, kaip tada bus su turizmo verslu, su žuvininkystės sektoriumi, ar nebus taip, kad nuo tų naftos paieškų e, šie sektoriai sužlugs? Kaip jūs paaiškinsit šį dalyką? Pradėjus ieškoti naftos, sunaikinsime ir, ir, ir žuvininkystės, ir, ir turizmo, ir jūros išteklius. Ir kaip jūs čia planuojate užtikrinti pagrindinės žmonių teisės, tai yra teisė į sveikatą ir išvarę aplinką. Labai ačiū ir dabar suteiksiu žodį komisijos nariui, kad atsakytų į pir, pirmosios grupės klausimus. Ir turiu galvoj, gal per kokias septynes, aštuonias minutės, kad tai padarytumėt, nes mes dar turim ilgą kitų klausimų sąrašą. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pradėsiu nuo pono Bečenic. Taip, mes suprantam jūsų abejonės Mes kalbam apie atliekas ir kartu žaliavą. Taip, iš ties mes ir atruoju atveju turėtume būti ambicingesni, nes dabartiniam pasiūlyme tai kol kas ne, neatsispindi. Yra teisės aktų ir turim užtikrinti, kad e, valstybės narės, nors jos, aišku, norėtų irgi pačios spręsti, ar reikėtų tyrinėti tas žaliavas, Bet mes turėsime užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi teisės aktų. Toliau. Basaita. Ačiū labai už pastabas, už paraginimą. Dėl atsiemimo atliekų dokumentų paketo. Štai ką pasakysiu. Jei, je, jei jums užtenka to žiedo pusės, tai taip, man to neužtenka. Jeigu mes dabar susitelksim vien tik tai į vartojimo pusę, tai aš nemanau, kad tikrai turėtume būti visiškai patenkinti. Mes šiaip jau vėlgi, jeigu turėtume būti ambicingesni dėl teisės aktų, Tai e, noriu pataisyti, mes turim būti, aš turiu būti e, ambicingas ir dėl teisės aktų įgyvendinimo, nes teisės aktų skaičius dar nėra savaime rodiklis, yra tų teisės aktų tiesiog rezultatai, įgyvendinimo rezultatai. Tai yra svarbu. Irgi. Toliau Gue Kečična atstovas. Jūs paminėjot paramą Ir tikrai ačiū už tai, tikrai e, ačiū už tai dėl ūkio augimo ir aplinkosaugos klausimų, kad tai eina koja kojon. Aš tą ir sakiau. Nes jeigu yra pakankamai įrodymų, kad aplinkosaugos ir ūkio klausimai iš tikrųjų suderinami, tai tam turim tai iš tikrųjų tada galima kalbėti apie žiedinę ekonomiką, kur, kurią mes atsakysim ir į vieną, ir į kitą klausimą, nes mes norim ūkio, kuris būtų konkurencingas, veiksmingas ir kartu tuo, tuo žiedinė ekonomika mes prisidėsim prie aplinkosaugos klausimų sprendimo, prie gamtinių išteklių išlaikymo, išsaugojimo. Tad manyčiau, kad tie du dalykai tikrai susiję. Uh, dėl pono Gerbrandi pasisakymo. Nesakyčiau, kad aš pralaimėjau pirmą savo kovą. Prisimenat, aš laimėjau savo pirmą kovą dėl plastikinių maišelių ir manyčiau, jeigu ir turim pateikti, žinoma, e, ambicingą e, žiedinės ekonomikos paketą, kuriame būtų e, kalbama ne vien tik tai apie atliekų tvarkymą, bet ir apie veiksmingesnę gamybą, tai tada sakyčiau, kad būsim laimėję ir antrą kovą. Mes dabar aptarinėjom su komisijos vicepirmininkais investicijų planą, to buvo paklausta manęs. Taip, mes aptarinėjom su jais investicijų planą ir kartu esam raštu išdėstę savo abejones dėl to, kad e, abejonės ir tiesiog pasiūlymus, kad e, tie tos lėšos turės e, būti nukreiptos į tvarius projektus. Ir tikrai mes turėsim užtikrinti, kad tai būtų ir daroma. Pone Gerling klausė apie oro kokybės dokumentų paketą, paukščių ir buveinių direktyvos peržiūrą. Tai kol kas dar negaliu aiškaus atsakymo pateikti, bet jau sakiau, mes dirbam su šia ir anom direktyvom. Ir tai bus vienas tų klausimų, kuriuos mes tiesiai spręsim ateinančiais metais. Jūs paminėjote septintąją aplinkosaugos veiksmų programą kartu ir noriu Jūs patikinti, kad ją ja, mes tebesivadovaujam joje jos tikslais. Matėjas išsakė, kad jam nepatinka e, atliekų dokumento paketo atsiemimas bet kita vertus, jeigu mes kalbam apie pasiūlymo atsiemimą ir darbo nutraukimą, tai aš pats asmeniškai būčiau tikrai dar labiau įniršęs negu jūs. Bet čia šiuo atveju mes kalbam ne apie atliekų dokumento paketo atsiemimą ir taškas. Ne. Tas dokumentų paketas buvo atsiimtas tam, kad būtų galima pateikti ambicingesnį pasiūlymą apriepinti ir atliekų tvarkymo aspektą ir kartu gamybos aspektą. Tad tikrai nereikėtų tiesiog užsifiksuoti ties žodžiu atsijėmimas, atsi, atsijėmė pro paketą. Mes atsijėmėm jį tam, kad pasiūlytume, tam, kad būtų kūrimas darbo vietos ir panašiai. Čia vėlgi buvo pasakyta, kad tuščiai gaištamas laikas, bet taip nėra. Mes norėtume, kad iš tikrųjų tas mūsų naujas pasiūlymas geriau dėrėtų su komisijos prioritetais, ūkio augimu, e, užimtumu, e, kartu tam reikia investicijų. Ir todėl tikrai aš čia nešvaistau laiko ir noriu paraginti, kad mes turėtume uh, nukreipti dėmesį į naują, būsimą pasiūlymą. Kai dabar kalbama, jog e, gaištam laiką, tai turiu pripažinti, kad jau dabar mes truputį vėluojam. Ne, nenorėčiau pasakyti, kad mes. Ne, aš nenorėčiau, kad mes pasiūlytume ką nors per mažai ir per vėlai. Bet viskas jau da, panašios diskusijos prasidėjo dar 70-mečio pabaigoje ir per tuos dešimtmečius mes aptarinėjom tą pačią koncepciją Europos Sąjungoje. Ta, tai man būtent tie dešimtmečiai tai yra prarastas laikas, o, o, ne, o ne tie porą mėnesių. Matijas paminėjo labai svarbų dalyką, visiškai su juo galėčiau sutikti, paminėjo tai, kad reikėtų daugiau lėšų numatyti. Su Korina Krėtų mes irgi kalbamės apie tai, komisijos nare. Kai kalbam apie tai, kad reikėtų būti ambicingesniems įgyvendinant teisės aktus, tai aš nesakau, kad mes turėtume sutelkti dėmesį vien tik tai į ambicingesnę teisėją kūrą ir taškas. Mes kartu turėtume nenuleisti dėmesio ir nuo teisės aktų įgyvendinimo rezultatų ir kartu su uh, kolegė Korina Kretų mes ir kalbamės apie tai, kaip būtų galima nukreipti lėšas tikslingiau, kad valstybės narės galėtų pasiekti užsibrieštų tikslų. Kad lėš, lėšos būtų uh, E, tiesiog skirtos e, ambicingesniems, tvaresniems projektams, kurie prisidėtų prie mūsų visų tikslų pasiekimo. Na, o ponui Belet atsakydamas dėl biurokratijos, sutinku su jumis. Ir kaip tik todėl sakau, turim mažinti administracinę naštą, ne mažindami standartus, bet e, antai tokiu pavyzdžiu. Kodėl, sakykime, valstybė narė kiekvieną savaitę turi gaminti popieriaus kalnus, e, tiesiog pateikinėdamos ataskaitos? nes juk tas laikas, kurį, kuris įdedamas į ataskaitų rengimą, galėtų būti panaudojamas kur kas geriau, geriau tiesiog įgyvendinant ir laikantis teisės aktų nuostatų. Na, o dar dėl kitų pastabų e, aš prie, pateiksiu atsakymus į klausimus ir pastabas vėliau truputėlį. Dar norėčiau, aš paklausiau du paprastus konkrečius klausimus ir negavau atsakymo. Du klausimai buvo. Pirma, ar e, atliekų e, perdirbimo tikslai išliks naujame teisės akte? Ir antra, ar bus pateiktas teisės akto pasiūlymas skirtas gamybos pusiai, ambicingesnis? Tad du klausimai buvo mano paprasti ir tikrai aš tikėjausi paprastų atsakymų atsakymas. Dėl jūsų pirmo klausimo tikslai taip, išliks, bus, o dėl gamybos ciklo, gamybos pusės ir dėl teisės akto pasiūlymo, tai aš įsivaizduoju, tai galėtų būti tam tikras mišrūnas tarp teisės aktų ar komunikato, bet dėl to mes dar turim apsispręsti ir tai galim aptarinėti kartu ir su jumis. Pirmininkas, ačiū už papildomus komentarus. Ir dabar turim antrą klausimų ratą, 27 užsirašė pateikti klausimų ir todėl skirsiu tik po vieną minutę. Pradėsiu nuo pono Peterlis. Hey, Labai ačiū, ponio komisijos nary. Džiugu, kad pabrėžta inovacijų svarbą bei strategiškumo svarbą. Tik norėčiau čia daugiau galbūt konkretumo reikia galbūt kalbėti apie konceptualinės inovacijas bei apie kelias sektorius apimantį požiūrį. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie ūkius, tai ūkių dauguma yra smulkus ūkiai ir jie kenčia nuo to, kad ten ir pelnas mažas ir, ir produktivumas yra mažas, nors ir naudoja gana daug trašų ir kitų priemonių. Tad reikėtų uh, iš esmės keisti tai, kaip yra investuojama į ūkių produktivumą. Ir e, reikia užtikrinti geresnius išteklius ūkininkams, pavyzdžiui, garantuoti elektros tiekimą, taip pat numatyti galimi finansuoti jų investicijas į saulės energiją ir vėjo energiją. Ir tuomet e, ūkininkai galėtų pirkti elektrą varomus e, įrengimus Ir čia padėtų papildomos subsidijos. Ir taip, žinoma, būtų galima užtikrinti ir tinkamą, aišku, jų, gamin, jų gaminamos elektros kainą. Tuomet ūkininkai galėtų užtikrinti pakankamą. Tai tuomet galima užtikrinti bus pakankamas pajamas jiems ir pakankamas pakankamą produktivumą kyla klausimas, kaip jūs galėtumėte paremti tokius konkrečius pasiūlymus, o ne tik konceptualinius pasiūlymus. Dėkui. Pirmininkas, mėly kolegos, tikrai reikia laikytis laiko limito. Nežinokite, kad limitas egzistuoja, reikia jo laikytis. Tik minutę kalbėtojai. Ponas Pots. Taip, labai ačiū laikysios limito. Minėjote, kad šie metai bus gamtos kapitalo metai. Puiku. Taip pat kalbėta, kad reikia ambicingiau žiūrėti į gyvendinimą. Ir turiu klaus, du klausimus tiek dėl gyvendinimo, tiek dėl bioįvarovės. Pirmiausia, kaip komisija toliau dirbs įgyvendinimos priemonių srityse dėl Dėl invazinių rūšių. Na, čia tikrai labai stinkas klausimas, o kitas dalykas yra dėl paukščių migracijos. Ar jie bus apmigruoti paukščiai apsaugoti pagal paukščių direktyvą? Kitaip sakant, ar tai galios Maltai, kad nebus nutaikomi šimčių? Dėkui. Dėkoju toliau, pane Višnievska. Dėkoju, ponė pirmininkė. Komisijos nariai, norėčiau paklausti dėl vidutinio dydžio kuro degančių renginių direktyvos. Manau, kad patikti pasiūlymai gali turėti priešingų rezultatų negu siekiama. Kad iš tikrųjų bus judama nuo centrinio šildymo link individualių boilerių naudojimo, kur bus deginamas pats varės dalykai, kurių geriau nereikėtų deginti. Taip pat, ačiū pabrėžti, kad didėja energetinė atskirtis Europoje. Pusantro milijono šeimų, pavyzdžiui, Lenkijoje grėsia sudurti su energetinio skurdo problemomis. Taip pat ir Europoje yra labai daug žmonių, kurie neišgali šilyti savo namų galbūt 150 milijonų žmonių tokių tai yra Europoje. Tad tikrai reikia realių politinių priemonių, kas užtikrintų prieigą prie šildymo ir energetikos tiems žmonėms, kuriems to reikia ir kurie neturi kol kas finansinių išteklių dėl savo padėties. Tad prašau komisiją, kad apsastytų tai. Gal, jeigu komisija peržiūrė pasiūlymus, suprantame tai, tačiau reikia lankščiau pažiūrėti. Dėl centrinio šildymo ir anglies. Nors gal tai ir pablogės aplinkosaugos sąlygas, tačiau čia vis tik reiks naudoti centrinio šildymo potencialą. Dėkui. Dėkui toliau Berder. Labai ačiū. Pernai parlamentas palaikė pasiūlymą, kurio buvo siekama užtikrinti ES veiksmus prieš nusikaltimus gamtai. Ir e, džiugu girdėti, kad jūs ketinote dirbti šios rytė, tačiau nepaskelbėte veiksmų plano. Žinoma, yra paukščių ir buveinių direktyva, kur reikia peržiūrėti, taip pat reikia užtikrinti visų, visų, visos naudos išlaikymą, kurie buvo jau užtikrinta anksti teisės aktais. Tai labai svarbu. Žinoma, jūs koncentruotės ir į jūros reikalus, tačiau labai būtų gerai girdėti, ponė komisijos nary, kas daroma yra nusikaltimų gamtai srityje ir ar bus veiksmų planas atmės ateityje. Ir kada ketinate baigti svarstymus dėl 7-osios aplinkos saugos programos priemonių dėl deforestavimo, dėl miškų naikinimo, stabdymo ir ką komisija darys toliau po to, kai Mal Maltai buvo išduotas įspėjimas dėl neteisėtų veiksmų. Dėkui, toliau panas Omary. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu trumpą klausimą. Jūs žinot, kad komisija e, numatė tam tik išimtis ultraperiferiniams e, regionams e, paukščių ir buveinių direktyvoje. Ir tai nesuprantama, nes būtent ten, tokiuose ultraperiferiniuose e, regionuose yra ta visa vis, visiška e, biologinė įvairovė. Ir dabar komisija sakė, kad neketina keiti, keisti buveinių direktyvos, kad e, vėlgi, kad šioje apimtų ultraperiferinių uh, E, regionų e, buveines ir taškas. Bet aš pakartosiu, aš ne, nežinau, kokiu motyvu komisija vadovaujasi, neįtraukdama būtent e, ultraperiferinius regionus iš šios direktyvos taikymos rykti. Nežinau, gal tas klausimas irgi bus vienaip ar kitaip nagrinėjimas. Būčiau dėkingas. Danke, Herr Vorsitzender, danke, Herr äh, Kommissar. Uh, thank you, Mr. Chairman. Ačiū, panė pirmininkė, komisarį Vela. Išgirdome naują apibrėžimą, ką reiškia žodžiai atsimti, ką reiškia ambicingas. Yra daug dalykų, ką reikia padaryti žiedinė ekonomikoje, gamybos pusėje, kaip užtikrinti daugiau geresnį naudojimą, daugiau atsinašlių panaudojimą, tačiau panašu, kad nieko ne, negausime iš to nes nenusimat, nenumatom jokių veiksmų šioje srityje. Kas bus? Geriau, geriausia atveju bus atnaujintas aplinko, e, atlikų paketas, kuriame bus daugiau tikslų ir numatyta etatinis mažinimas. O tai paskatins šiukšlių deginimą ir deginus tik šiukšlės, kurios e, tinka, tai nepanaudomis jos, kurios netinka. Minėjote veiksmų, e, aplikos veiksmų planą. Ten kalbama ir apie atliek, e, atliko tirpų naudojimą ir apie deginimo stabdymą. Ir rytoj išgirsime, kad šiukšlės kas taip pat reikia deginti, kad tai padės energijos, e, energetikos sąjungui. Tik klausimas, ar bus ambisingesnių pasiūlymų dėl prevencijos, dėl pakartinio panaudojimo, dėl e, perdirbimo tikslų ar bus stabdomas deginimas. Uh, Dėkojame toliau Evi. Dėkojame, dėkoju pirmininkė, dėkoju komisinarį, nes neparengėme nuomonės projektą dėl žalių darbo vietų ir tai remiasi Europos komisijos komunikatu. Man atrodo, kad naujoji komisijos sudėtis galbūt netiek ambicingai žiūri į žalias darbą tos galėtų. Nes štai buvo atimtas e, atliekų paketas ir o juk tai galėtų sukurti 80 tūkstančių žalių darbo vietų. Taip pat panašu, kad komisija neketina laikytis politinės savo krypties, kurios reikia į krizį įveikti ir kokį iššūkį tai meta žaliai ekonomikai. Panašu, kad šis rytį nieko nebus daroma, tad reikia eiti toliau negu orkybos paketas ir klausyti dabar, ko norėčiau komisijos nario, kokie bus konkretų žingsniai, kuriuos, kurias komisija žengs, kad paskatintų žalį ekonomiką ir užtikrintų žalių darbo vietų kūrimą nes komisija jau ankstame komunikate apie tai kalbėjo. Dėkui. Dėkoju. Ponas Balso. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, komisijos nariai kalbėjote, kad e, dabar bus gamtinio kapitalo metai. Tai yra svarbu, svarbu saugoti išteklius tačiau kartais, pavyzdžiui, miškai laikomi tikrais biomasės išteklių. Jeigu miškai toliau bus laikoma biomasės išteklių, tai kils jiems grėsmė. Ir gali būti paketai jų pagrindiniai pirminiai funkcijai. Tačiau turiu kelis klausimus. Pirmiausia, norėčiau pakartot, ką sakė panas Ekart, ir norėčiau išgirsti jūsų atsakymus tos klausimus. Kodėl atliekų direktyva, tai yra paketas buvo atsimti. Sakote, kad norite ambicingesnio pasiūlymo. Tačiau, na, koks bus tas ambicingas paketas, reikia faktų. Dėkui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalba narys Gambus. Dėkoju, dėl žiedinės ekonomikos paketo, tai visuomet stengiasi žvelgti į ateitį. Ir tikiuosi, kad pasiūlymai bus ambicingi ir taip pat realistiniai. Keletą trumpų klausimų turiu. Pirmiausia, Hebrandelta klausimas ar komisijos sprendimas, kuris buvo priimtas 12 metais ir turės šiais metais būti peržiūrėtas, ar jis na, bus peržiūrėtas, nes tai atidėta. Vis tik ta problema tik vienoje Europos zonoje, bet tai, kad tai galvoja, kad per pasas porą metų tų, tos raigės taip ir neišnyko, jos vis dar tebe egzistuoja ir yra rizika, kad galėtų jos net ir paplisti kitur Europos Sąjungoje. Toliau klausimas, kas bus daroma atsižvelgiant į viduržymį jūros specifiką bendrame žvejybos politikos komitete, ypač turint galvoje iš teis, įpareigoms iškrauti. Gali kilti problemų, jeigu ne visos žuvis bus skaičiuojamos, nes kartais išmetimai į jūrą, viduržymė jūroje dažnai išmetamos žuvis būna dar gyvos. Tai, tai šią dalyką reikia turėti galvoje. Dėkui. Toliau. Dans. Ačiū. Komisijos nariai, labai džiugu, kad pabrėžte tvarę plėtrą. Tai tikrai labai svarbus dalykas. Vienas svarbiausių dalykų vis tik plėtra yra aplinkos apsauga. Ir rugsėjo mėnesį ES su partneriais diskutuos dėl jungtinės tautų tvarės plėtros tikslų ir manau, kad aplinkos apsauga yra viena iš tų dalykų, kurios, kuriuose komisija dirbs, tiek kopeta reglamento atveju ir, tai, ir visą tai buvo atsimta. Tad ką darysite, kad mus patikintumėte, kad e, tikrai ES pasakytų aiškiai dėl e, tvarios politikos tikslų rugsėjo mėnesį ir kad nebūtų taikomi dvigubi standartai, nebūtų vedmainiavimas patiris. Dėkui. Dėkui toliau ponas Danken. Pirmininkė, dėkui. Trumpai norėčiau pakalbėti apie paukščių buveinių direktyvos peržiūrą. Daug kas pasikeitė nuo to, kai ši iniciatyva buvo pateikta. Pavyzdžiui, Škotijoje dabar m, mm, kyla konfliktas tarp tų, kurie už paukščius ir tų, kurie už vėjo malūnus jūroje. Taigi, jei paimsime Šiaurės jūrą, Ten labai daug kas naujo vyksta, vis plačiau, giliau į jūrą e, yra statomi atsinaujinančios energijos <clears throat> šaltiniai, bet yra ir tradiciniai, įprastiniai vartotojai. Taigi, kalbant apie erdvių planavimą ir šių konfliktų sprendimą, ką jūs apie tai galėtumėt pasakyti ir ką planuojate daryti trumpajame laikotarpyje. Dėkui toliau, ponas Alvieni. Dėkui, pirmininkė. Gimtaja kalba kalbėsiu. Ir noriu pasakyti štai ką. Europos komisija Europos komisijos norėčiau paklausti štai ko. Ar jum kyla problemų valstybių narių lygmenių? Ir kokių papildomų žingsnių ketinatės imtis? Jūs sakėte, kad norite sustikti su suinteresuotais asmenimis. Aš e, skambinau į jūsų biurą ir norėjau apie tai pakalbėti. Dėkui, ponė Kadenbach. Mums susidaro įspūdis, kad jūs e, savo komentarais norite mus pamaloninti, gerbiamas komisarė. Buveinių direktyva ne vieną kartą šiandien buvo minima ir čia valstybės narės ne visos tinkamai ją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina. kaip bus su įgyvendinimo stebėjimu. Ar nebus taip, kad e, šių teisės aktų ambicingumas nukris? Ar jūs galite užtikrinti, kad buveinių direktyva bus tikrai gyvendinta taip, kaip reikia? Sakėte, kad e, projektai, kurie gyvendinami, e, nori skatinti bioįvairovę. Energijos efektyvumas ženkliai prisidėtų prie uh, klimato kaitos poveikio mažinimo. Ar čia galėtumėt patikti kokiu nors konkrečių skaičių? Dėkui toliau, ponas Farija. Dėkui, pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Turiu keletą klausimų. Aš čia sėdžiu, gerbiamas komisarė. Uh, Turbūt matote mane. Taigi turiu keletą klausimų, bet pirmiausia, galbūt galėtume pakalbėti apie jūrų reikalus ir žuvininkystę. Žinau, kad 16 vasario sustikote su mūsų ministru, kalbėjote apie priegaudą ir apie kai kurias žuvų rūšis kurias ypač tai liečia. Žvėjams kyla problemų dėl priegaudų ir dėl naujų reikalavimų įsigaliojimo. Aš sausio mėnesį esu komisijai pateikęs klausimą raštu Gerbiamas komisijos nary, ką Jūs galvojate? Ar tie nauji priegaudos reikalavimai iš tiesų turės poveikį kai kurioms žuvų rūšims ir ar galite užtikrinti, kad priegaudos reikalavimai bus tinkamai vykdomi. Galbūt reikia kai kuriom žuvų rūšim numatyti išimtis, ypač kai kalbame ne, kai kalbame ne apie pramoninę žvejybą. Dėkui, toliau ponas Rins. Dėkui, pirmininkė. Gerbiamas komisarė. Norėčiau grįžti prie Natūra 2000 ir buveinių, ir paukščių buveinių direktyvos. Jūs kalbėjote apie padėties tikrinimą šiuose srityse Galbūt galėtumėt mums savo darbų grafiką pateikti. Ir ką jūs galvojate, ar čia turime vykdyti reformą Europos lygmenių, ar čia problemos yra tik dėl to, kad valstybės narės nevienodai šių direktyvų nuostatas įgyvendina. Mano šalyje kyla problemų susijusių su žemėlapių sudarimu. Dėkui. Ponas Vilmot. Ne, ponas Lainen, gerbiamas komisijos nary, jūs kalbėjote apie daugelį sričių ekologiniai produktai ir ekologinė gamyba, kaip šią pramonės politiką ketinate įgyvendinti. Ne visais atvejais, ne kiekvienai problemai spręsti reikia priimti teisės aktus. Bet jei kalbame apie ekologinę gamybą, tai turime nustatyti standartus, kurių visi laikytųsi. Čia negalime apsiriboti tik savanoriškomis gairėmis. Toliau prieiga prie teisingumo būtų labai gerai, jei federacijos galėtų e, tinkamai gauti teisinę, e, teisinės paslaugas, jei jų valstybės narės ne, neįvykdo e, reikalavimų perkeliant teisės aktus į nacionalinę teisę. Ponas Demes Maker. Dėkui pirmininkė, dėkui komisijos nariai. jūs pagrindėte, kodėl norite atsimti atliekų teisės aktų pasiūlymo paketą. Bet um, man čia kyla kai kuriuo bejonių. Ką turite galvoje, kalbėdamas apie didesnę šių pasiūlymų, um, apie didesnę šių pasiūlymų specifiką, apie jų specifiškumą konkrečiom šalim ir apie didesnį uh, šio pasiūlymo ambicingumą. Mes tikimės irgi nešti savo indėlį dėrybose. Flandrijos specialistai turi e, puikių pasiūlymų žiedinės ekonomikos rytyje. Ketvirtą kovo organizuosiu pusryčius šią temą ir tikiuosi, kad komisija juose dalyvaus. Dėkui. Toliau ponas Ek. Dėkui pirmininkė, dėkui komisijos nariui už pasiūlymų pristatymą. Norėčiau pakalbėti apie aplinką ir maisto saugą. Šie dalykai yra glaudžiai susiję. Kasmet kyla daug infekcijos protrukių dėl maisto produktuose randamų bakterijų, bakterijų, kurių antibiotikai nebeima. Vokietijoje labai daug antibiotikų naudojama žemės ūkyje, netgi dvigubai daugiau negu medicinoje. 86 procentai vištienos turi antibiotikų, tai yra labai pavojinga. Noriu paklausti komisijos, ar yra numatytos kokios priemonės, mažinti antibiotikų naudojimą žemės ūkyje. Ar planuojate e, kokias nors priemonės leisiančias užtikrinti, kad mėsa ir mėsos produktai, kuriuose yra antibiotikams atsparių bakterijų, neatsidurs lentynose, maisto produktų lentynose. Pone Rivasi, norėčiau keletą rušių klausimus pateikti. Pirmiausia, tai laivai, kurie atitarnavo ir kurie Azijos, kai kuriuose šalise yra išmontuojami ir teršia tų šalių paplūdimius. Komisija yra pateikusi sąrašą valstybių narių kuriuose tokie laivai gali būti išmontuojami laikantis aplinkosaugos reikalavimų. Ar jūs iš tiesų pateiksite tą europinį sąrašą? Toliau kitas klausimas - gyvsidabris ir Minamata konvencija. Norėčiau paklausti, koks yra Minamatos konvencijos e, dėl gyvsidabrio įgyvendinimo grafikas pirmiausia, tai susiję su gyvsidabrio naudojimu dantų plombose. Klausimai konkretus, tikiuosi konkrečių atsakymų. Dėkui, toliau ponas Afrontė. Dėkui, pirmininkė. Jūrų aplinkos, saugomos jūrų aplinkos vietos. Komisija nori sukurti tokių saugomų jūrų e, plotų tinklą, kaip e, jūrų strategijos įgyvendinimo dalį. Ir 30 metais 10 procentų jūrų būtų e, tame tinkle. Ką jūs planuojate nuveikti šiems tikslams pasiekti ir ar yra kokios nors kelio gairios šioje srityje. Toliau, ponė Pėtė. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ačiū, ponė pirmininkė. Iškilo techninio pobūdžio problemų techninio pobūdžio problemų. Ar pradėti iš pradžių? Gerai, pradėsiu tada iš pradžių. Taip. Čia iš tikrųjų kalbam apie šimtmečio tokio ilgumo tradiciją, ypač kai kuriuose Adrijos jūros e, salose. Kroatijos žvėjai irgi naudoja e, tam tikras žvejybos priemonės, kurios leidžiamos mažos, mažo masto žvejyboje, tačiau jos netitinka nustatytų normų. Ir dabar jeigu juos e, šiaip jau e, E, uždraustume, tai e, prilygtų, jeigu uždraustume bumerangų naudojimą Australijoje. Tad noriu paklausti, ar jūs tikrai ketinat tiesiog e, palaiminti tokius teisės aktus, nes nepamirškim, juk, juk sąlygos nevienodos. Adrijos jūros smulkioji žvejyba turėtų būti išsaugota kaip kultūros paveldas. Bet to ponas Pečinį jam pritarčiau. Jis paklausė komisijos. Ar tai yra dėl galimo naftos telkinių paieškos Adrijos jūroje? Aš pati asmeniškai prieš, bet Kroatija dabar atlieka žvalgybą. Antai E, priešingai negu kad Italija, kuri planuoja 90 tokių. Tai gal komisija galėtumėt atkreipti vis dėlto dėmesį ir būtent tas to, tokias e, naftos platformas, jų keliamą pavojų aplinkai. Labai ačiū visiems kolegoms, kurie pateikė klausimų ir dabar suteiksiu žodį komisijos nariui, kad atsakytų, nežinau, per 7-8-10 minučių į, į tokį įspūdingą klausimų sąrašą. Labai ačiū, ponė pirmininkė, brangus komiteto nariai. Pirmiausia, ačiū už pastabas, už klausimus. Iš ties kalbam apie daugybę aplinkosaugos politikos klausimų ir noriu pasakyti, kad tie klausimai padėjo man susidaryti vaizdą apie jūsų politinius prioritetus. Per trumpą laiką neįmanoma atsakyti į visus klausimus, tačiau noriu patikinti, kad deramai e, aš pats ir kolega pasižymėjo jūsų klausimus ir pastabas. Ir dabar labai trumpai atsakysiu į kai kuriuos klausimus. Daugelis jūsų uh, kalbėjot apie žiedinę ekonomiką. Aš jau aiškiai įsakiau, e, kokią kryptį pasirinko komisija, kodėl ir mes laukiam kartu ir jūsų indėlio. Tad nereikia čia tiesiog daryti įvairiausių spekulacijų dėl e, konkretaus pasiūlymo turinio, O per ateinančius mėnesius aš be abejo mielai pasirengęs aptarinėti ir jūsų mintis ir mm, pasistengsiu užtikrinti, kad naujasis pasiūlymas atitiktų jūsų ambicijas. Sutinku, kad atliekų valdymas nusipelno didesnio dėmesio tame pakoreguotame dokumentų pakete ir todėl mes ir aišku lauksim tolimesnio, daugesnio jūsų indėlio ir būtų labai gerai, jeigu būtų dar iki vasaros patvirtintas, priimtas jūsų pranešimas savo jūsų iniciatyva, tai tikrai prisidėtų prie šio proceso. Buvo pateikta klausimų apie gamtos kapitalą, apie paukščių ir buveinių e, direktyvos peržiūrą saugomas jūros teritorijas kartu dėl teisės aktų tinkamumo ir aš nuolat pateikinėsiu informacijos apie būtent e, būsimus standartus. Na ir kartu kalbėsiu, sieksiu kartu, kad būtų mažinima administracinė našta ir geriau įgyvendinamos nuostatos. Bet, e, aišku, nestatant į pavojus nustatytus tikslus. Tad komisijos tarnybos iš tikrųjų konsultuodamosios su svarbiausiomis suinteresuotomis šalimis atliks poveikio vertinimus ir tikrai atsižvelgsim kartu Europos, į Europos parlamento e, pasiūlymus ir esu tikras dėl tinkamų rezultatų. O šiaip dar grįšim vėl prie teisės aktų ar nuostatų tinkamumo padėties ateinančių metų pradžios. Dėl paukščių ir buveinių direktyvos galiu pakartoti tai, ką jau sakiau. Aš užtikrinsiu, kad ES teisės aktų nuostatų būtų laikomasi ir tikrai mes pasinaudosim visom priemonėm norėdami tą užtikrinti. O procedūra, jūs žinot, tai tai paukščių ir buveinių direktyvos padėtis taikymo Maltoje irgi tai bus nagrinėjama. Dėl tvaraus vystimosi tikslų labai svarbu, kad mes pasiektume ir komunikate į tai atkreipsim dėmesį. Dabar dėl septintosios aplinkosaugos veiksmų programos, e, tai jos peržiūra irgi bus labai svarbi. Toliau atliekos po kasybos. Tai mes, aš tiesiog norėčiau, kad aptartume tai detaliau, nes jau aš kalbėjausi apie tai su nemažai suinteresuotų šalių. Na ir dar tai dėl to, kaip mes labiau orientuosimės į valstybių narių konkrečias sąlygas. Aš sakiau, kad turim būti ambicingesni įgyvendinami, teisės aktus, bet suprantama, kad valstybės narės skirtingos, e, jų padėtis, sąlygos skirtingos ir todėl e, įvairiai pasiekia rezultatų, bet šiuo atveju mes turėtume nustatyti e, silpniausias šiuo požiūriu, gyvendinimo požiūriu valstybės narės, padėti šioms pasiekti tikslų. Užuot didinę tikslų skaičių ar darę juos ambicingesnius, mes turėtume padėti valstybėms narėms jų geriau pasiekti. Tad e, tikrai komisija turėtų būti aktyvesnė, nes mes turėtume būti ne vien teisės aktų pasiūlytojai, bet ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Dėl tos e, atliekų iniciatyvos, tai jau e, jį gyvendinamas, tik tai svarbu ją suderinti su komisijos darbų prioritetais. Na ir nuo savo pareigų pradžios jau buvau susitikęs su nemažai ekspertų, suinteresuotųjų šalių, bet diskusijos šiuo klausimu tebe vyksta ir kol kas nieko konkrečiau negaliu pasakyti, bet mielai pateiksiu vėliausios informacijos vėliau. Dėl laikų išmontavimo. Taip, yra reglamentas, jis nustato tam tikrus reikalavimus dėl išmontavimo vietų, sąlygų ir mes, aišku, sieksim rezultatų ir mes kartu griežtai stebėsim, kaip laikomasi aplinkosaugos e, ir šiaip jūrų apsaugos, aplinkos apsaugos standartų. Mes turim tikrai baigti tą tokią gedingą Europos įmonėms praktiką, kai Europos laivai išmontuojami Azijos gražiuose paplūdimiuose. Na, o į kitus klausimus gal aš tiesiog juos atsakysiu kitaip, raštu ar panašiai ir buvo pateikta konkrečių dalykų, e, kurių aš nespėjau pakomentuoti, nespėjau sureaguoti, tikiuosi, kad tą padarysiu vėliau. Ir dar kartą labai ačiū už jūsų pastabas. E, tik noriu paminėti, kad e, mes daug kalbėjom apie vandeninų jūrų valdymą. Tai yra labai svarbus klausimas Tai yra vienas mūsų didžiųjų prioritetų. Ir maniau, kad mes aptarsim šiandien tą klausimą, bet to klausimo neaptarėm. Tad dar kartą labai ačiū visiems ir tikiuosi palaikysit dialogą per ateinančius mėnesius. Ir dabar laukiu kitos progos, kada galėsiu stoti prieš jūsų komitetą ir kalbėti su jumis. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū komiteto nariai. Pone Faija. Pone komisarė, antrą kartą klausiu jūsų dėl ryklių, tam tikros rūšės ryklių žvejybos. Vieną kartą paklausiau, neatsakyta, antrą, klaus, antrą kartą paklausiau, ne, neatsakyta ir dabar vėl, nežinau, tai gal Gal jūs galėtumėt bent trumpai atsakyti į tą mano jau kelis kartus pateiktą klausimą? Atsakymas. Dėl e, parlamento klausimų skaičiaus, tai aš esu antroje vietoje po ponios Mogerinė. Ir aš šiaip jau mm, stengiuosi atsakyti į visus klausimus, bet į jūsų klausimą aš pasistengsiu atsakyti kuo greičiau vėliau raštu. Labai ačiū. Tai gal jūs irgi atsakytumėt raštu ir į mano klausimą. Gal aš norėčiau paprašyti, kad ir į mano klausimą atsakytumėt raštu. Prašom. Atsakymas. Taip, mes pasistengsim atsakyti jūsų klausimus raštu. Pirmininkas. Suprantama, kai komisaras gauna labai daug klausimų, uh, tai per tokį trumpą laiką neįmanoma į visus atsakyti, bet mes paprašysim komisijos nario raštu atsakyti į kiek įmanoma daugiau klausimų. Na, o dabar darom pertrauką ir toliau pratesim posėdį trečią valandą.